So, all, uh, uh to... Taigi, pirmiausia, norėčiau pasveikinti visus susirinkusius į, į mūsų konferenciją. Dėkoju Jums už tai, kad atvykote. Šį renginį pradėsiu aš. Tai yra didelė garbė man, kadangi šis renginys yra iš tiesų labai svarbus. Tikiuosi, kad jo metu mes galėsime išsamei išnagrinėti komis, komisijos pasiūlymą dėl direktyvos kovojant su seksualinė prievartė prieš vaikus, jų seksualinio išnaudojimu ir vaikų porno, pornografija. Ši direktyva turėtų panaikinti 2004 m. pamatinį sprendimą įžangai norėčiau tarti kelis žodžius nuo savęs, kadangi, kaip žinia, tokie renginiai, kaip šie klausimai, kaip ši konferencija yra rengiami tam, kad galėtume pasidalinti nuomonėmis. Mums būtų labai, labai įdomu išklausyti tokių nuomonių kuo daugiau. Esame pasikvietę svečių. Nekantri laukime jų prisistatymo. Bet pradžiai aš norėčiau išsakyti tris pastabas. Pirmiausia, bausmės už minėtos nusikaltimus prieš vaikus turėtų būti sugriežtintos. Dar vienas, mano galva, labai svarbus dalykas yra nusikaltimų ir išnaudojimo aukų apsauga. Ir trečias dalykas yra ilgalaikė tokių nusikaltimų prevencijos strategija. Ir ši strategija turėtų būti kuo platesnė. Ji neturėtų apsiriboti vien teisės aktais. Ji turėtų įtraukti ir įvairius pranešimus, informavimo kampanijas bei kitus visuomeninius veiksmus. Taigi, pirmiausia, komentuodama pas, pasiūlymą dėl direktyvos, norėčiau Jums priminti, kad 2009 metais Europos parlamentas kreipėsi į komisiją prašydamas peržiūrėti 2004 metų pamatinį sprendimą. Man atrodo, kad komisijos pateiktas pasiūlymas yra labai įdomus. Leiskite pakomentuoti kelis šio pasiūlymo aspektus. Pirmiausia, apsunkinančių aplinkybių savokos įvedimas. Be to, ketinama yra aiškiau apibrėžti, kas yra seksualinis turizmas nes, e, kaip žinia, tai yra nūdnios reiškinys ir su juo privalu kovoti. Toliau kalbame apie taip, kad galima būtų kovoti su vaikų pornografija. Diskusijos dėl to jau pradėtos ir aš tikiuosi, kad mes galėsime išsameu šį klausimą apsvarstyti šiandien. Be to, pasiūlyme kalbama ir apie bandymą daryti poveikį vaikams per internetą. Na ir galiausiai be abejo prevencija bei pagalba nusikaltimo aukoms. Labai dažnai vaikai patiria ir smurtą, ir yra jie gali būti išnaudoti. Ir antrą kartą jie turi išgyventi visa, visas e, baisybės po to, kai yra paviešinama informacija apie prieš juos įvykdytus nusikaltimus, kai prasideda teismo procesai ir kai yra gilinamasi į nusikaltimo detalės. Tai tiek norėjau pasakyti įžangai. Norėčiau paraginti visus kalbėtojus nepa, nepamiršti, kad laikas yra ribotas, todėl reikėtų laikytis reglamento ir iš karto perspėju, kad aš turėsiu jūs įspėti ir net gal nutraukti, jeigu jūs kalbėsite pernelik ilgai. O dabar norėčiau suteikti iš karto žodį kitai mūsų pranešėjai, kuri dirba kultūros ir švietimo komitete ir kuri rengia šio komiteto nuomonę dėl komisijos pasiūlymo. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad suteikėte man galimybę dalyvauti kaip kultūros komiteto pranešėjai ir nuomonės projektų rengėjai. Taigi norėčiau pasakyti, kurią kryptimi maždaug mes mastome. Ponios ir ponai, Leiskite man su pirma tris tokias iš ankstinės pastabas pasakyti. Mes puikiai žinome, kad nenualstant reikia kartoti, jog seksualinė prievarta, prievarta seksualinis vaikų ir jaunimo išnaudojimas bei to išnaudojimo atvaizdavimas realiai ir virtualiai yra patys baisiausi nusikaltimai, kuriuos galima E, įsivaizduoti vaikų atžvilgių. Ir tada būtina persikioti nusikaltelius ir taikyti visas būtinas bausmes. Ir smurto prieš vaikus, ypač seksualinio smurto prieš vaikus vaizdavimas ne, nėra, neturi būti laikomas nuomonės ar kažkokia kitokia laisvė. Ir tai turi būti smerkiama ne tik tai realiai, bet ir virtualioje erdvėje ir turi būti persikiojama ir baudžiama, nes internetas nėra absoliučios laisvės erdvė, todėl reikia taikyti tas priemonės, kurios yra būtinos, tuo pačiu, aišku, atsižvelgiant į proporcingumą būtinai. Mano in, e, gilių įsitikinimų priežiūra, nuolatinė priežiūra informacijos rautų atitinka proporcingumo principą. Tačiau kova prieš e, smurtą prieš vaikus ir pasmerkimas tokio smurto turi eiti dar toliau. Ir dėl to mes teikiame tokį siūlymą. Ir tai, kad šiandieną šitas nusikalstamumas tik tai auga, šiandien ir komunikacijos, nu, šiolaikinės komunikacijos priemonės persikėjimą daro vis sudėtingesnį, o valstybių narių politika ir baudžiamų institucijų politika nėra suderinta. Todėl paprasčiau yra surasti, nubausti, sunkiau yra surasti ir nubausti nusikaltelius. Todėl reikia sudėti visas pastangas, susiderinti komunikacijos būdus ir kartais netgi neatsisakyti elektroninės priežiūros, taip pat pinigų srautų e, stebėjimo ir priežiūros. Ir tai yra vienas iš tokių siūlomų priemonių. Direktyvos siūlyme, tačiau nėra parodyta, kad tokia priežiūra kad tokiai priežiūrai būtinas būtų iš ankstinis te, teismo leidimas. Nereikia, kad tokie persiekiamai, tokie veiksmai prieš vaikų pornografiją būtų naudojamas kaip a, alibi, e, užkertant kelią kai kuriams pagrindiniams laisvėms. Ir aišku, kad reikia kovoti su smurto prieš vaikus, bet kai kurios siūlomos priemonės yra perteklinės. Mūsų kultūros komiteto, e, komitete vyko labai įdomi diskusija, ypač dėl prevencinių priemonių. Ir kultūros komitetas patvirtino ne vieną pasiūlymą ir mes manome, kad reikėtų iš tos pasiūlymus tikrai atsižvelgti, nes juose tikrai daug kalbama apie prevenciją. Mes manome, kad reikia pradėti nuo švietimo per žiniasklaidą ir tai reikia padaryti kuo greičiau. Ir tai turi apimti ne tik tai, tai susiję ne tik tai su techninių komunikacijos priemonių naudojimu, bet su pačia mąstysena. Reikia žiūrėti, kokia informacija yra tinkama ar, ar pavyzdžiui, kokią informaciją netinkama pranešti Dabartinės siūlomos priemonės, aišku, yra puikia proga jomis pasinaudoti, tačiau juose yra taip tam tik, slypri tam tikrų pavojų. Ir reikia sužinoti, koks yra internetas, kurio mes nenorime. Šiandien vaikai turi išmokti naudotis internetu tinkamai, saugiai ir apeidami tuos pavojus, kurie gali kilti jiems internete. Tačiau nereikia persistengti. Mes manome, kad kontaktai, internetiniai kontaktai, realaus pasaulio kontaktai turi būti traktuojami vienodai. Kai, tarkime, išsivedame vaiką į žaidimų aikštelę, mes jį stebime ir lygiai taip pat turime įstebėti, kuomet jisai žaidžia internete. E, taip pat nereikia pamiršti būtinybės ir informuoti vyresniuosius, tai yra vaiko tėvus, nes kai būtent ta karta, kurie visiškai nesuvokia, ką jų vaikai daro į, į, į internetą ir net nesugeba adekvačiai reaguoti. Reikia daugiau, aišku, taip pat keistis informaciją tarp valstybės narių ir nesistengti kiekvieną kartą išrasti dviračio. Visose valstybėse narise yra geros praktikos pavyzdžių ir modelių, ypač prevencijos rytyje, daug ko galime vienas iš kito pasimokyti. Ir aš manau, kad, na, iš ties komisija čia turi tikrai svarbu koordinacinį vaidmenį atlikti. Bet to būtinas daug didesnis bendradarbiavimas tarp policijos ir teismų, ypač interneto ir komunikacinių technologijų srityje. Šiandien beveik neįmanoma, kad e, interneto paslaugų teikėjas būtų kažkaip tai apkaltintas e, vaikų pornografijos e, byloje ir mes turime įdėkti priemonės, adekvačias, proporcingas priemonės, kurios numatytų didesnį bendradarbiavimą tarp įvairiausių valdžios institucijų. Reikia kovoti su visais tinklais pasaulyje, kurie eksploatuoja, išnaudoja vaikus e, ir kurie būtent skatina, platina vaikų seksualinį išnaudojimą ir prikybą žmonėmis. Mes turime veikti tinkamiausiais e, terminais laiko požiūrių komisija, jeigu šitie pasiūlymai nebus. Kai kurie komisijos pasiūlymai nėra pakankamai toli žvelgiantis, bet kai kur komisija per daug toli eina. Negalima primesti, tarkime, e, privaloma tam tikrų tinklalapių blokavimo. Jūs žinote, kad tai jau, tokia priemonė jau buvo nekart atmesta šitame parlamente. Mes manome, kad šitie Aišku, puslapiai turi išnykti, o ne tik tai blokuoti. Nebūti, ne, ne, būti, ne, nebūti tik tai blokuojami, jie turi apskritai tinklalapiai būti uždaryti, kuomet yra toks pavojus, kad jie kelia grėsmę vaikams. Vaikai negali nukentėti nuo tokių tinklalapių. Reikia taip pat surasti e, autorius tokių tinklalapių ir juos nubausti. Blokavimas vien tik tai blokavimas nėra veiksmingas, jis galbūt susijęs tik tai su turiniu to tiklalapio ir niekaip nepaveikia paties e, turinio ir, jų, ir jo autorių. Bet to tokio pobūdžio pasiūlymai gali būti perkelti į kitas rytis, pavyzdžiui, muzikinių e, failų piratavimą. Dėl to mes irgi daug esame diskutavę. Mes manome, kad nereikia, kad šita sritis padėtų įdėkti priemonės, kurios po to užkrėstų ir kitas, kitus sektorius. Šiandien užblokuotų tinklalapių e, sąrašas, registras, aišku, turi neigiamą poveikį, nes dažnai nuo to gali nukentėti ir visiškai nekalti tinklalapiai, bet to tie užblokuoti tinklalapiai vis tik jie yra uh, e, internetinė erdvėje, taigi mokantis gali prie jų prieiti Ir be to šiandien turime tikrai gerų komunikacijos įmonių tinklų, kurios sugeba tikrai ištrinti iš interneto visiems laikams nepagėdautinimo turinį. Ir dėl to mums reikia bendradarbiauti dar daugiau tarptautinėme lygmeje, kad atsikratytumėm to nepagėdaujamo turinio. 88 procentai 98 procentai tokio turinio gali būti išnaikinti per savaitę, jeigu būtų tikrai tinkamas bendradarbiavimas. Priemonių tam tikrai yra. Šiandien tikrai yra nu, visuotinis konsensusas dėl to, kad tokių tinklalapių turinio panaikinimas būtų pat, pats, pati geriausia išeitis ar Europoje, ar visame pasaulyje, tačiau valstybės narės dar dėl to turi apsispręsti ir priimti tinkamas taisyklės. Yra įvairiausių kitų dar klausimų, kuriuos aš norėčiau trumpai perbėgti, nes jie buvo aptarti mūsų diskusijoje. Šiandien uh, minimalios bausmės taip pat siūlomas direktyvoje. Kultūros komitete mes manome, kad reikia panaikinti šitas nuostatas dėl minimalių bausmių, nes masybių narių baudžiamosios sistemos yra visiškai skirtingos, kiekviena veikia pagal savo baudžiamasias tradicijas ir logiką ir nereikėtų kažkaip tai kištis į baudžiamasias valstybių narių tradicijas teismų. Manome, kad tiesiog bausmės turi būti proporcingos, turi atitikti nusikaltimą padarytą. Ir be to, vaiko apibrėžimas, taip kaip čia pasiūloma, tikrai skiriasi įvairiose valstybėse narėse, taip kaip jis suprantamas. Tad yra labai sudėtinga pasakyti, kad vaikas yra, tarkime, iki 18 metų, nes taip nebūtinai yra kitose valstybėse. Taigi šitas apibrėžimas kelia tam tikrų problemų ir reikia prie jo dar sugrįžti, jį persvarsyti. Be to, e, fizinio asmens, juridinio asmens, kuris gali būti baudžiamas e, e, savoka reikia čia įsiaiškinti, kaip mes galime traktuoti įmonės bendrovės. Už kiekvienos bendrovės mūsų manimų kultūros komiteto asm... nuomonė yra bet koks fizinis asmuo, kurį galima persekioti baudžiamąją prasme ir juridinio asmens savoka gali mums kelti e, problemų, jeigu būtent e, įmonės imsime persikoti baudžiamajam procese. Sunku daug pasakyti per penkias minutės, aš turėjau greičiau kalbėti, bet tikiuosi, kad apibi, ap, apmečiau pagrindinius aspektus, e, svarbiausius aspektus šioje diskusijoje ir tikiuosi, kad per dvi ateinančias dienas mes galėsime tikrai daugiau išplėtoti tos klausimus, kuriuos tik tai perbėgau va taip apčiopomis. Pirmininkė, ačiū. Petra. Pona Janakudakis kur yra moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto pranešėja. Ji nuomonės rengėja taip pat yra. Dėkuoju, pirmininkė. Aš e, šito pranešimo neperžiūrėsiu, nes jame labai daug minčių, kaip sakė kalbėtoja. Aš norėčiau paminėti kelias kontroversiškas sritis. E, Vaikų išnaudojimas yra liūdnas mūsų visuomenės faktas, ypatingai kai tai vyksta seksualinio pobūdžio įvaizdžiais ir, tai yra, ir kai tai yra panaudojama komerciniais tikslais asmeniniam a, malonumui. Vaikų pornografija internete a, vis populiarėja ir tėvai a, suaugusieji yra atsakingi už tai, kad apsaugotų savo vaikus, savo vaikus nuo to. Mes turime sukurti tokią koncepciją, kuri kuri tinkamai reaguotų prieš tokį nusikaltimą ir apsaugotų mūsų ša... vaikus. Atsakant į komisijos e, pasiūlymą, tai yra holistinis visapimantis požiūris ir mes e, kalbėjome apie 3P E, struktūrą apsauga, protection, e, prevention, prevencija ir prosecution persekiojimas. Ir pakalbėsiu apie kelis komisijos pasiūlytus apibrėžimus. Komisija sako, kad vaikai yra bet koks asmuo, kuris yra iki 18 metų amžiaus. Man atrodo, kad tai yra per plati savo, kad turime atskirti vaiką, kuris yra iki jaunesnis nei. E, sprendimo prieimimo amžius ir vaikas ir asmo, kuris yra tarp to amžiaus iki 18 metų amžiaus. Ir šitą terminą reiktų naudoti vaikų pornografijos kontekste. E, dėl vaikų pornografijos termino akcentas yra e, skiriamas e, pagrindiniam tikslui, tai yra vaiko piknaudžiavimo įvaizdžiai. Ir šitas terminas yra dar platesnis, jis susijęs su daugeliu kitų nusikaltimų, ne tik uh, E, ne tik piknaudžiavimu. Ir daugelį protokolų ir konvencijų susijusių su šiuo dokumentu e, šita savoka yra apibriešta. Apie šitą e, sritį daug kas diskutuoja. Kalbant apie prevenciją, tai yra vienas iš labiausiai diskutuojamų aspektų. Ir E, komisijoje yra pasiūlyta užblokuoti ir išbraukti vaikų pornografijos turinį internete. E, pagrindinis tikslas yra pašalinti tokius tinklapius juos uždarant. Tačiau e, tada, kai neįmanoma uždaryti, tai reikia blokuoti. Ir blokavimas yra papildoma priemonė visame šiame pakete. pakete. Tyrimai parodė, kad yra sukurtas papildomas E, papildomas krūvis vaikams, e, dėl, e, žinant, kad interneto turinį galima keletą kartų pasikrauti ir pasisiųsti. Ir mes tokiu būdu galime tiesiog daugelį metų bandyti išnaikinti tą šaltinį. Svarbu E, šviesti vaikus ir tėvus. Ir papildomai, norint užtikrinti vaikų apsaugą, reikia vykdyti e, E, rimtus patikrinimus ir taip pat įtraukti e, savanorius e, vaikus, savanorius žmonės į prevenciją, taip pat įsteigti mokamas darbo vietas tam tikslui. Su vaikais negalime elgtis taip pat kaip su suaugusiais ir jų išnaudojimą reikia traktuoti skirtingai. Kalbant apie persekiojimą, manau, kad čia komisija viršėjo savo kompetenciją įtraukdama konkrečius terminus. Valstybės narės turi pačios nustatyti savo baudžiamąsias sankcijas, tačiau nereiktų pasakyti, kad jos neturi dalintis geriausią praktiką bausmių srityje. Persekiojama taip pat reiktų laikyti ir reabilitaciją, bei e, reikia numatyti seksualinių pažeidėjų reabilitacijos programas. E, E, taip pat reikia suteikti nedelsiant paramą aukoms ir aukų šeimoms. Lygiai taip pat tos pagalbos nusipelno ir pažeidėjo šeimos, nes uh, jie yra stigmatizuojami, nors tai ir neteisinga, dėl būtent pažeidėjo veiksmų. E, vaikų apsauga turi būti mūsų prioritetas ir tuo pačiu metu mes turime žinoti, kad prevencija yra pati geriausia apsaugos priemonė. Uh, E, turėtume nevengti sudėtingų sričių susijusių su internete, e, internetu ir asmens laisvių apsauga. Mes e, žinome, kad vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija nežino sienų. Todėl tai reikia, kovoti su tuo reikia tarptautiniu mastu. Ačiū. Marina. Ehm... Dėkoju Marinai. Dėkoju, o dabar galime pereiti prie pirmosios mūsų darbo sesijos. Ir pirmiausia, suteiksime žodį komisijos narės ponios Melstrom kabineto vadovui. Deja, pati komisarė negalėjo pas mus atvykti, bet jos vardu šiandien kalbės Marija Esenijas. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju Jums už šią galimybę kreiptis į Jūs ir aš norėčiau perduoti Jums komisijos narės ponios Melstrom linkėjimus ir atsiprašymus, kadangi ji labai norėtų dalyvauti šiame renginyje, tačiau dėja negalėjo to padaryti. Todėl aš šiandien pasistengsiu Jums pristatyti komisijos pasiūlymą dėl direktyvos kovojant su uh, seksualinė prievartė prieš vaikus, jų seksualinio išnaudojimo ir vaikų pornografija. Aš kalbėsiu apie pagrindinius šio dokumento aspektus. Ir taip pat plačiau pakomentuosiu interneto turinio blokavimą. Aš norėčiau paaiškinti, kodėl ES veiksmai kovojant su uh, seksualinė prievartė prieš vaikus, jų seksualinio išnaudojimo ir vaikų pornografija yra reikalingi. Tai yra baisus nusikaltimai, kurie sukelia ilgalaikę žalą aukoms. Ši, tai yra nusikaltimai nukreipti prieš pažeidžiamiausius mūsų visuomenės narius. Ir mes pagal pagrindinių e, teisų hartiją privalome apsaugoti juos. Mūsų ekspertai šiandien pateiks mums daug įdomios informacijos, papasakos apie tai, kokie buvo atlikti tyrimai ir pateiks mums nemažai statistinių duomenų. Tačiau mes žinome, kad maždaug 20 procentų vaikų viena ar kita patiria vienos ar kitos formos seksualinį išnaudojimą. Be to, žinome, kad yra nemažai ir vaikų smurtą vaizduojančių vaizdų pokalbių kambariai internete ir uh, seksualinis turizmas yra kiti klesintis reiškiniai. Todėl komisija pateikė pasiūlymą dėl, direktyvo, e, dėl direktyvos. Šis pasiūlymas yra e, plačios apriepties ir jame kalbama ne vien apie nusikaltimus, bet taip pat ir apie prevenciją, vaikų apsaugą bei persekiojimą. Tai yra 3P koncepciją, apie kurią ką tik kalbėjo e, ponia Janukudakės. Tam, kad sustiprintume persikiojimą už šios nusikaltimus, komisija e, nu, paprašė, kad valstybės narės pateiktų informaciją apie 22 dvi nusikalstamas veikas susijusios su seksualiniu išnaudojimu bei prievarta prieš vaikus. Mes žinome, kad dėl naujų technologijų šiandien vykdyti šios nusikaltimus yra labai, labai lengva. Dažnai vaikams daromas spaudimas per pokalbių kambarius internete, bet to vaikai e, dažnai gali e, perpumpuoti iš interneto e, turinį pornografinio pobūdžio ir tai kontroliuoti yra labai sunku. Uh, Bet to žinome, kad panaudojant e, kameras taip pat dažnai vaikai yra išnaudojami. Bet to mes manome, kad policija turėtų turėti teisę atlikti slaptas inf, uh, operacijas prieš asmenį sudarimas pedofiliją. Be to uh, turi būti numatyta galimybė pateikti kaltinimus net tais atvejais, jei vaikas nėra pateikęs e, jokių, jokios informacijos apie prieš įvykdytą nusikaltimą. Dar vienas reikalavimas yra uh, prailginti senaties terminą tam, kad uh, galima būtų patraukti baudžiamonio atsakomybėn uh, nusikaltimų vykdytojus net praėjus daugybę metų po nusikaltimų. Be to mes taip pat siekiame e, patraukti baudžiamonio atsakomybės tuos asmenius, tuos ES piliečius, kurie vykdo šios nusikaltimus už ES ribų. Toliau. Apsauga. Tam, kad apsaugotume vaikus, e, kurie dalyvauja e, baudžiamuosiuose procesuose, reikia sustiprinti teisinį pagrindą ir numatant galimybę skirti vaikų atstovus kurie galėtų dalyvauti teisme. Be to yra patikimos rekomendacijos e, apie tai, kaip galima apklausti vaikus, nesukeliant jiems papildomos traumos. Taip pat mes manome, kad labai svarbu yra sustiprinti pastangas siekiant identifikuoti tuos vaikus, kurie gali potencialiai tapti tokių nusikaltimų aukomis. Ir paskutinės, e, e, paskutinės rytis - prevencija. Be abejo, turime daryti viską, kad užkirstume kelią tokiems nusikaltimams. Ir ko gero tai daryti yra sunkiausia. Šviesti vaikus, juos informuoti tam, kad jie galėtų suvokti, kas vyksta, kad jie yra išnaudojami, yra labai uh, svarbi priemonė. Dafni ir saugus internetas tai yra tik tai kelios jau taikomos gyvendinamos programos. Deja, komisija neturi pakankamai galiojimo, tam galėtų reikalauti papildomų būdžiamųjų priemonių. Bet mes galime e, siekti, kad, e, kad būtų gyvenimos programos skirtos e, sustabdyti recidyvų atvejus. Ta galime daryti. Antra, nusikaltimų vykdytojai, kurie praranda teisę dirbti su vaikais vienoje valstybėje narėje turėtų taip pat e, neturėti tokios teisės ir kitoje valstybėje narėje. Ir todėl komisija siūlo sustiprinti keitimas informaciją bei atvirtinti e, abipusio teismo sprendimų pripažinimo principą. Ir paskutinis dalykas e, pasiūlyme taip pat kalbam apie tai, jog būtinas. E, stiprinti e, priemonės skirtas e, pornografinio turinio blokavimo. Apie tai kalbame 21 e, straipsnėje. Ir šis straipsnis, ko gero, yra svarbiausias. Na, be abejo, ir visi kiti yra taip pat svarbus. Dabar keli žodžiai apie pornografiją. Kai kalbame apie pornografiją, kalbame apie žaginamų vaikų arba net kūdikių, be kitaip išnaudų seksualiai uh, išnaudojamų vaikų vaizdus. Kiekvieną, kiekvieną dieną tokių vaizdų internete e, padaugėja maždaug dviem šimtais. Ir e, šios scenos dažniausiai būna vis e, nemalonesnės, vis smurt, smurtas darosi vis baisesnis. Taigi, Pasiūlymas siekia kovoti su šia problema dviem būdais. Pirmiausia, valstybės narės yra pareigojamos pašalinti iš interneto šios vaizdus. Ir antra, reikalaujama taip pat, suteikimas galimybės ir įgaliojimai yra blokuoti tuos tinklapius, kuriuose yra skelbiami tokie pornografiniai vaizdai. Internetinio turinio blokavimas yra siūlomas kaip papildoma priemonė. Mes nekalbame apie e, priegos prie interneto nutraukimą, Mes kalbame tik tai apie prieigos prie tam tikrų tinklapių, per kuriuos yra skleidžiama pornografinė informacija, apribojama. Realiai pašalinti tokio, tokio pornografinio turinio šaltinį, kuris skleidžia tokią informaciją, yra labai sunku, kadangi žinome, kad jis gali būti ne ES teritorijoje ir gali būti jo buvimo vieta gali keistis kiekvieną dieną. Uh, Komisija yra pasirengusi bendradarbiauti su trečiomis šalimis šiuo klausimu ir komisijos narė ponė Malstrom kėlė šį klausimą e, diskusijose su e, JAV ir Rusijos pareigūnais. Ir mes po, ir po šių diskusijų manome, kad prieigos prie tokių tinklalapių blokavimas taip lieka labai veiksminga priemonė. Be to tai apsunkina priekyba tokiais vaizdais. Ir taip pat apsaugo tokių vaizdų, e, vaizduose vaizduojamų, vaizduojamų vaikų e, teisės. Komisijos narė ir aš asmeniškai esame pasirengusios bendradarbiauti su Libė komitetu. Mes norėtume e, išsameu aptarti visus mūsų pasiūlymus ir dėkoju Jums uždėmesi. Eh, Ačiū. Dabar žodis e, teiksiu Daniel Flor, kuris atstovauja Europos Sąjungos tarybą, Europos tarybą. Ir paprašysiu jau kito sekančio kalbėto iš karto žimti vietą čia prie pirmininkaujančiųjų. O ponas Lorim žodis. Oui, merci, madame Angelili. Ačiū, ponia Angelili. Na, visų pirma, norėtume padėkoti komisijai ir, aišku, poniai pranešėjai, kad suorganizavo šitą viešą klausimą, nes mums atrodo, kad tai yra labai svarbu. Svarsant tokį jautrų, tokį svarbų e, politinių požiūrių klausimą, svarbu tiek valstybėms narėms, tiek visai sąjungai. Na ir kol kas šiame etape, aš kol kas, kaip suprantate, negaliu pasakyti tarybos vardu, koks yra diskusijų taryboje rezultat, rezultatas, kol kas dar tolime, tolimės nuo jo. Galiu tik nurodyti tai, kad šitas klausimas tikrai yra vienas iš tarybos prioritetų. Ir prioritetas visų pirma Belgijai, kaip pirmkaujančiai valstybei. Mes turbūt viską padarėme, kad diskusija tikrai greitai plėtotųsi šiuo klausimu ir kad galėtumėm pakankamai greitai pateikti šitą klausimą pačios tarybos jau lygiu, ministrų lygiu, e, kad būtų e, gauta bendroji pozicija, kurią galėtume pristatyti jau parlamentui. Kalbant apie grafiką, kalendorių, mes manome, kad į spalio tarybą jau galėtumėm eiti su dalimi nuostatų ir sugrįžti vėliau į lapkričio tarybą ir gruodžio tarybą su visomis likusiamis nuostatomis. Taigi Belgijos siekis yra būtent turėti aiškę tarybos poziciją jau iki metų galo, kad taryba galėtų pradėti dialogą su Europos parlamentu iki pat metų galo. Ir kol kas negaliu tikslių datų duoti, sakau, iki metų galo, nes viskas priklausys nuo to, kaip greitai vyks diskusijos taryboje. Taigi, trumpai du dalykus noriu pasakyti. Visų pirma, noriu pad, pad, nurodyti tai, kuriuos klausimus svarsto labiausiai taryba ir kai kuo ypatingas tos priemonės ir po to nurodyti kai kurios dalykus, kurie, tarkime, kelia daugiau sunkumų pačiame parlam, tai pačioje taryboje. Taigi, ką taryba, apie ką taryba diskutuoja dėl šios direktyvos pasiūlymo? Reikia suprasti, kad tai yra ganėtinai specifinė priemonė, turint galvoje jos objektą. Yra keturi klausimai, keturi dalykai, kurie labai rūpi tarybai. Visų pirma, tai, kad čia yra visų pirma e, daiktinės būdžiamosios teisės dalykas. Tai yra, kad šios priemonės požiūrį yra vis tik tai ribota gale, ką mes galim padaryti. Taigi tarybai visiškai tinka komisijos pasiūlytas holistinis metodas ir taip pat mes esame atviri visiems pasiūlymams. Ne visi pasiūlymai dėl kriminalinės politikos e, gali būti pritaikyti baudžiamai daiktiniai teisiai. E, Čia vienas dalykas. Antras dalykas yra svarbu ir visoms valstybėms narėms yra svarbu, kad tai, kas dabar daroma, atitiktų tai, kas jau buvo padaryta. Tarkime, 2003 metų pagrindų direktyvą ir taip pat 2007 metų uh, Europos tarybos Lanzarotė konvenciją. Viską reikia daryti remiantis to, kas jau yra nuspręsta ir kad nebūtų kažkiek grįžta atgal netyčia. Trečias dalykas. Ir tai jau tikrai stipriai atskrista buvo šiandien. Tai yra vienas svarbiausių dalykų, tai yra naujų technologijų būtent veiksnys, aspektas, tas vaidmuo, kurį gali turėti naujos technologijos šito nusikalst, šito, šitokio nusikaltimų, e, šitos nusikaltimų rūšės plėtimui, įsiplėtojimui. Ir ketvirtas dalykas, tai jau irgi taip pat buvo paminėta, tai kad šioje srityje yra labai daug įvairiausių veiksmų, kuriais galime apkaltinti, prieš kuriuos galima, norėt, norėtųsi imtis bausmių. Ir tai reiškia, kad šitas dokumentas užtat toks yra nuseklus, kruopštus ir netgi siūloma nuobaudos. Gal galbūt galima būtų apsiriboti kažkokiais tai minimaliais e, sankcijų e, dydžiais, Tai yra tai tie keturi pagrindiniai punktai, kurie rūpi labiausiai tarybai ir dėl kurių daugiausia vystosi diskusijos taryboje. Na, dabar tie jautriausi klausimai. Nieko turbūt naujo aš jums nepapasakosiu. Pirmas, tas problemiškas klausimas yra tas, ta riba tarp teisėtų ir neteisėtų veiksmų, ypač tuomet, kai kalbam apie paauglių lytinį vystimasi ir kiek reikia bausti, kiek auto, laisvę savarankiškumo reikia palikti pačiam paaugliui, kuris lytiškai vystosi. Ir čia reikia problema kyla būtent nustatant tą ribą tarp leistino ir neleistino veiksmo. Antras toks probleminis elementas yra informacijos, keitimas informacija apie tokio pobūdžio veiksmų na, apie bausmės pritaikytas tok, už tokio pabudžio veiksmus. Na, aišku, kadangi dabar yra e, galimybė su, sujungti, tarkime, teistumo istorijas, asmenų prieiti prie jų lengviau, tai galbūt ir, ir palengvina, tačiau vis tik tai bausmių lygiai valstybėse narise yra labai skirtingi ir net nepalygintini. Ir dėl to labai na, problemiška yra kažkaip suvienodinti, stengti suvienodinti taikytiną sistemą valstybės narise, nes valstybės narės turi įvairių procedūrinių skirtumų, tarkim, netgi trukmės e, administracinių pro, e, būdžiamųjų procesų skirtumai, kokie terminai yra taikomi ir dėl to bendro sprendimo paieška čia yra labai sudėtinga. Trečias dalykas, ir jis yra ir labai svarbus, ir to pačiu sudėtingas dalykas, tai yra e, teismų kompetencija apie tai buvo kalbėta, yra na, tas siekis e, kažkaip te įtraukti šitą direktyvą ir seksualinį turizmą. Tačiau e, reikia taip pat suprasti, kad šitos ekstrateritorinės kompetencijos būtų kažkaip suderinamos su tais skirtumais, tai didžiaisiais skirtumas, ku, kurie vis dar skiria valstybės narės ir jų sistemas. Ir čia reikia surasti pusiausvyrą tarp to siekio tinkamai nubausti už E, netinkamą elgesį už valstybės ribų ir tą būtinybę vis tik tai prisiderinti prie valstybių narių skirtingų teisės sistemų. Ir ket, paskutinis ir problemiškiausias elementas tai yra e, tinklalapių blokavimo klausimas, ką galima padaryti internete ir ko negalima. Dėl šito klausimo, tai visų pirma, yra daug skirtybių tarp valstybių narių teisinių sistemų. Ar valstybės narės atsižvelgia, atsižvelgia į tą problematiką ar ne, ar yra priemonių tam tinkamo ar ne. Uh, Ir taip pat yra taip pat ir techniniai aspektai. Galima imtis priemonių, numatyti priemonių, kurios gražiai atrodo popierė, tačiau reikia pažiūrėti, ar jos bus veiksmingas praktikoje, ar techninių galimybių apeiti numatytas priemonės. Tai yra labai svarbios priemonės, tačiau sukelia nemažai klausimų tiek techninių, tiek e, teisinių. Tai yra tos keturios rytis, dėl kurių pirmininkantį valstybę tikisi, kad taryboje bus sudėtingiausia susitarti ir to aš noriu pasakyti, kad Vis tik tai pirmininkaujantį valstybę yra pasiryžusi tinkamai pravesti šitą diskusiją per tinkamas, pačius tinkamiausius terminus ir užbaigti jas iki dar pirmininkavimo pabaigos, tai yra iki metų galo. Ačiū. Merci, Flora, per... Ačiū, ponia Flora. Ir dėkoju už na, jūsų atsidavimą tarybos vardu. Dabar suteiksiu žodį poniai Madi Šarma, kuri e, pasisakys Europos ekonomikos ir socialinio komiteto vardu. Labą dieną, turbūt e, mes visi galime vienas kitą pakartoti, tai aš pasistengsiu e, praleisti tas vietas, apie kurias jau buvo kalbėta. Tačiau turime pasakyti, kad 21 amžiaus Europoje labai gėda, kad mes net galime apsaugoti savo vaikų. Ir Europos ekonomikos ir, socialinė, ir socialinis komitetas smerkia e, bet kokį vaikų seksualinį išprievartavimą ir išnaudojimą. Mūsų pilietinės visuomenės atstovai rengia nuomonę, e, mūsų komitetas rengia nuomonę, kur, e, kurioje bus atspindėta visuomenės nuomonę. Ir manome, kad e, rizika, kuri mūsų vaikus, vaikų laukia visame pasaulyje, turi būti pakankamai gerai vertinama. Mes turėtume užduoti savo klausimą ir toms valstybėms narėms, kurios dar neratifikavo um, Europos tarybos uh, konvenciją prieš vaikų uh, išnaudojimą ir e, socialinę prievartą bei jos e, priedą, kodėl jos dar to nepadarė ir pareikalauti, kad jos jau ratifikuotų tą konvenciją ir papildomai pri, m, protokolą. Mes pateikėme labai daug komentarų dėl konkrečių straipsnių šioje direktyvoje. Ir norėčiau ypatingai pabrėžti kelias mintis. Pirmiausia, Prevencija turi būti didelė ir ją reikia e, numatyti kartus aktus. Ir e, šitie pagrindiniai tikslai turėtų būti sprendžiami, numatomi direktyvoje. Mes turime sukurti geriausios praktikos pasikeitimo platformą, atsakant ir reaguojant į šios nusikaltimus. Reikia kurti teisėkuros ir neteisėkuros mechanizmus, metodinės priemonės bei mokymus. Tai turėtų įtraukti ir pilietinės visuomenės organizacijas, socialinius partnerius bei nevyriausybinės organizacijas. Turėtume organizuoti samoningumo švietimo didinimo kampanijas. Turime įtraukti visas ES institucijas, komisiją, parlamentą ir tarybą. Mes e, manome, kad jos galing, turi galingą būdą daryti spaudimą toms šalioms, e, toms šalims, kurios ypatingai yra e, išsivyščiusios kaip Kanada, JAV, Japonija, Rusija, Australija, kad šios šalis pašalintų tinklapius, kuriuose yra platinama vaikų pornografija. Ir Taip pat e, patys turime pradėti nuo savo daržo. Europoje yra labai daug tokių tinklapių, kur yra platinama seksualinio išnaudojimo medžiaga. Nėra techninių priežasčių, kodėl šitie tinklapiai negali būti uždaromi nedelsiant pagal Europos teisę. E, taigi, kaip ir e, daugelis kitų Europos institucijų mes taip pat pasisakome už tai, kad tuos tinklapius reikia e, uždaryti, o jeigu nemanoma, iš karto blokuoti. Taip pat e, mes turime numatyti e, minimalų amžių, nuo kada vaikai gali su, e, sutikti lytiškai santykiauti. Ir e, tai turi būti bendras amžius visoje Europoje, nes e, mūsų visuomenė migruoja ir e, visuomenė keičiasi. E, Komisija taip pat turėtų panagrinėti savo apibrėžimus e, ir terminus, kuriuos pasirenka. Norėčiau pateikti keletą pavyzdžių, kurie jau buvo paminėti šiandieną. E, vaikų pornografija terminas. Ir šitą terminą reiktų pakeisti E, vaikų seksualinio išnaudojimo įvaizdžiai ir medžiaga. Pornografija yra susijusi su erotiniu turiniu. Mes nekalbame apie ero, eroticizmą, kai kalbame apie vaikų išnaudojimą. Seksualinis turizmas, visi kalbėtojai tai paminėjo, turizmas yra susijęs su atostogomis, su malonumu. Mes turėtume panaudoti kitą apibrėžimą, e, keliaujantis seksualiniai pažeidėjai. Kitas terminas yra Tradicijos. E, mes norime priminti, kad besikeičiančių vertybių Europoje kontekste, mobilumo kontekste mes turime kalboti, galvoti ir apie tradicijas. Ir tai gali apimti tokius dalykus kaip moterų gentalijų žalojimas, kas šiuo metu direktyvoje nėra reglamentuojama. Taip pat turime numatyti vienodus laiko terminus visose valstybėse narėse. Ir e, Europos socialinės e, ir ekonomikos reikalų komitetas sako, kad e, senaties terminas būtų numatytas būtent nuo 18 metų amžiaus. Ir e, mes taip pat manome, kad toje srityje turi būti e, labai daug dirbama ir nevyriausybinio organizacijų. Jos turi ap, stengtis apsaugoti viso pasaulio vaikus. Taip pat e, Europos taryba, jungtinės tautos turi būti raginamos skurti, sukurti tinkamus teisinius mechanizmus vaikams apginti. Reikia labai daug nuveikti ir mes turime labai susikoncentruoti ir neatsiprašinėti, neras, nesirasti, nesusirasti savo at, įsisukinėjimų įstatymų. Ir tikimės, kad Europos parlamento balsą šiandieną išgirs visi, nes visuomenės, pilietinės visuomenės balsas yra labai svarbus. Ačiū. E, Dėkoju. O dabar suteiksiu žodį poniai Marija Amor Estebanės, kurie atstovaus e, pagrindinių teisų agentūrai. Ačiū. Dėkoju. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti piliečių teisų vidaus reikalų ir teisingumo komitetą už tai, kad jūs pakvietėte pagrindinių teisų agentūros atstovus dalyvauti šiame renginyje, tam, kad mes pakomentuotume komisijos pateiktą pasiūlymą Europos parlamentų ir tarybai siekiant kovo, kovoti su seksualiniu vaikų išnaudojimu. Mes džiaugiamės, kad šis pasiūlymas yra pateiktas kad įrodymų apie smurtą prieš vaikus ir vaikų seksualinį išnaudojimą e, yra daug. Tai yra svarbus žingsnis į priekį, siekiant apsaugoti e, vaiko teisės Europos Sąjungoje. Šios teisės yra labai svarbios mūsų agentūrai, kadangi mes manome, kad labai svarbu yra apsaugoti vaikus. Pagal mūsų darbametę darbų programą vaiko teisų e, apsauga yra viena iš mūsų prioritetinių sričių. Ir tai apima ne tik e, vaikų e, fizinę e, gerovę, bet ir jų duomenų apsaugą. 27 straipsnėje Europos, Europos, Europos institucijos turi apsaugoti vaikus, o pagal 83 straipsnį straipsnį būtina yra apibriežti nusikalstamas veikas ir numatyti sankcijas, ypač tais atvejais, kai tokie nusikaltimai yra tarp valstybinio pož... masto. Be to, visi žinome, kad nusikaltimai prieš vaikus yra itin sunkus nusikaltimai ir žinome, kad vaikus privalome apsaugoti nuo tokių nusikaltimų. Be to būtina yra suderinti šios veiksmus su kitomis politikos sritimis. Net pagrindinių teisų hartijoje 24 straipsnė yra nurodyta, kad, kad vaikai turi teisę gauti apsaugą nuo seksualinių nusikaltimų. Ir visuomet būtina atsižvelgti į vaiko svarbiausius interesus. Svarbu būtų ir nepamiršti, kad ES sutarties trečiajame straipsnėje yra įtvirtinta uh, ES pareiga apsaugoti e, vaiko teisės. 2006 m. E, birželio 27 d. Europos e, teisingumo teismas byloje Europos parlamentas prieš tarybą yra aiškiai pasakyta, kad vaiko teisų apsaugos konvencija įpareigoja kiekvieną valstybę narę rūpintis vaiko, vaiko teisėmis, Ir, numat, ir pareigoja taip pat valstybės narės įtraukti atitinkamas nuostatas į savo nacionalinius teisynus. Būtina vaikus saugoti nuo pornografijos. Ir dėja turime pri, pasakyti, kad trys valstybės narės dar neratifikavo o, o, šių priemonių. Nepamirškime ir, ir fakultatyvo protokolo. Leiskite jums taip pat priminti, kad valstybės narės neseniai pasirašė taip pat sustarim konvenciją, pagal kurią turi saugoti, apsaugoti vaikus nuo pornografijos. Tinkame gyveninti šios dokumentus, tai kas būtų dabar svarbiausia. Be to, šiame pasiūlyme kalbama apie tai, kad ES turi suderinti visus kovos su smurtu prieš vaikus veiksmus su ES pareiga apsaugoti šeimos privatumą of expression, Article 10 of the European Convention on Human Rights and Article 11. Vertė atsiprašo, kalbėtoja kalba per nelik greitai, kad galima būtų suprasti, apie ką jį kalba. Šiame pasiūlyme kalbame ir apie poveikio vertinimą ir teigiama apie tai, kad būtina yra patobulinti 2009 m. pamatų sprendimą. Šis sprendimas dabar galioja mutandis mutandis, tol kol nebus patvirtintas dabartinis pasiūlymas. Tačiau šiame pasiūlyme yra aiškiai pasakyta, kad siūloma įgyvendinti naujas priemonės. Pavyzdžiui, nustatyti kriminalinės bausmes e, valstybėse narėse. Valstybės narės taip pat pri, e, privalo imtis visų priemonių tam, kad užkirstų kelią e, vaikų pornografijai. Teigiama, kad nereikia atlikti poveikio įvertinimo. Naujos technologijos ir ypatingai internetas suteikia naujas galimybės nusikaltelėms. Kartu nepamirškime, kad ES piliečiai dalyvaudami demokratinėje sistemoje ir įgyvendinant teisės viršinybės principą, renkant savo atstovus, reikalauti kad sudarant teisės aktus būtų atitinkamai parinktas tinkamas šių teisės aktų turinys. Nepamirštant, kad būtina apsaugoti yra šeimų teisės bei užkirsti kelią uh, kitiems piliečiams pažydinėti kitų asmenų teisės. ES konvencijos 8 straipsnė yra aiškiai nurodyta, koks turinys gali pažeisti kitų asmenų teisės bei interesus. ES demokratinės institucijos turėtų stebėti, kad e, visais atvejais, kai yra vykdomi nusikaltimai, būtų vykdomas baudžiamasis persekiojimas. Tai reiškia, kad būtina yra taikyti šias priemonės, nepamirštant, jog e, mūsų ES galioja e, žodžio laisvė ir kad vaikai turi teisę naudotis naujomis technologijomis. Pranešime taip pat e, kalbama apie tai, kad nusikaltimų vykdytojai labai dažnai elgesi sąmoningai ir teigiame, kad e, tokį elgesį reikia kriminalizuoti. Naujus informacijos technologijos ir internetas dažnai yra pasitelkami tam, kad būtų E, išnaudojami vaikai, kurie negali pakankamai išmanyti šių technologijų tam, kad tam pasipriešintų. Kalbame ir apie tai, kai žmogus sąmoningai prisijungia prie tų, prie tų svetainių, kuriuose yra skleidžiama uh, pornografinė informacija. Siekiama yra taip pat užkirsti kelią recidyvui. 7.2 9.2. Štai šituose straipsniuose Europos tarybos konvencijoje kalbama apie tai. Taip pat pagal šį, šią konvenciją reikalavome, kad valstybės narės keistusi informaciją apie vykdytas baudžiamasias veikas. Toks keitimasis informacijas padėtų mums apsaugoti uh, nuteistųjų asmenų e, teisės. Kalbėdama apie asmenų sutikimą, tais atvejais, kai yra taikomas intervencinės priemonės, norėčiau Jums minti, kad 20 straipsnio trečiajame punkte kalbama, kad nuteistas, nuteistas asmuo Ir po to D punkte kalbama apie tai, kad tas, kuris neprieštarauja e, de, e, tam, kad e, jam būtų taikomos tam tikrų programų priemonės, turėtų aiškiai suvokti, ką jis daro. Tačiau tokiais atvejais tais atvejais, jei asmuo nenori dalyvauti pagalbos programuose, tuomet uh, jam turi, tokiam asmeniui turi būti suteikta teisinė bei kitokia pagalba, kuri gali būti jam reikalinga. Nepamirškime, kad būtina apsaugoti ir aukas. Ir todėl intervencinės programos turėtų būti atitinkamai tam pritaikytos, tam, kad jos nepažeistų pagrindinių nuteis, teisiamojo teisų ir laisvių. 19 straipsnio pirmajame punkte kalbama apie tai, kad galima būtų skirti atskirą asmenį, kuris atstovautų vaikui e, teismo procese. Tai būtų naudinga ne tik tais atvejais, kai vaiko negali atstovauti jo tėvai, bet ir tais atvejais, kai, kai vaikas neturi galimybės bendrauti su savo tėvais e, ar, ar e, prižiūrėtojais. Toliau kalbama apie tai, kad būtina yra tinkama renkti vaikų apklausas tam pritaikytose vietose. O 21 straipsnėje kalbama apie svetainių skleidžiančių pornografinį turinį blokavimą. Tais atvejais, kai sužinoma yra apie tokias svetainės ir tai, kad būtina jas blokuoti, yra leidžiama. Tačiau būtina užtikrinti, kad, šiais, kad tokių atvejų, blokavimo atvejų būtų kuo mažiau, tam, kad mes apsaugotume interneto vartotojų teisės laisvai reikšti savo nuomonę. Atitinkamai 20, 21 straipsnio pirmąjį punktą reikėtų aiškiau išdėstyti tam, kad turinio blokavimas e, būtų taikomas tik tai tais atvejais, kai tai yra visiškai būtina. Uh, Ir dar kartą noriu pakartoti, kad blokuoti galima tik tai tą turinį, kuris yra tiesiogiai susijęs su vaikų pornografija. Toliau, turinio teikėjus ne tik reikia informuoti apie tai, kad, kad bus blokuojamas jų svetainės turinys, uh, bet ir numatyti tam tikras procesinės garantijas, kad nebūtų pažįstos vartotojų teisės. Aš manau, kad šis pasiūlymas gali ne tik patobulinti baudžiamąją teisę e, smurto prieš vaikus rytyje, bet ir gali taip pat sustiprinti visų piliečių teisės. Mūsų agentūra mano, kad šis dokumentas yra labai reikalingas. Be to, manome, kad reguliariai reikėtų peržiūrinėti šią direktyvą, prižiūrėti, kaip ji yra taikoma, tam, kad būtų užkirstas kelias bet kokiems pagrindinių teisų pažeidimams. Agentūra toliau stebės, kaip bus gyventinama ši direktyva valstybėse narėse, bendradarbiaudama su, valst... su ES institucijomis. Ir be abejo, mes esame pasirengę suteikti visokiojopą pagalbą Europos parlamentui, kuris be abejo taip pat norės dalyvauti šiame darbe. Dėkoju. Jo prego tutti gli oratori eh, di inviare al segretariato della. Dėkoju. Prašyčiau, kad visi kalbėtojai komiteto sekretoriatui nusiųstų savo kalbų tekstus, kad mes galėtume juos kuo įmanoma geriau panaudoti, rengdami savo pranešimą, nes neturime daug laiko šiandieną po pietų. Todėl manau, kalbėtojams reikėjo savo pasisakymus apibendrinti, o ne detaliai perskaityti. Taigi prašyčiau, kad savo pasisakymus nusiųstumėte raštu. Kai kurių iš jūsų pasisakymai yra labai techniniai, pavyzdžiui, pagrindinių e, laisvių agentūros e, atstovės pasisakymas. O dabar žodį suteiksiu ponui Butareliui. kuris atstovauja Europos duomenų apsaugos agentūrą. E, gerbiamas pranešėjų, gerbiami parlamentarai. Aš tik ką jums nusinčiau uh, e, savo dokumentą, taip pat Libės sekretariatui. Nusinčiau, jūs matėte, kiek daug Europos duomenų apsaugos prižiūrėtojas, kontrolierius prisideda prie geresnio e, vaikų duomenų apsaugojimo šiandienos informacinėje visuomenėje. E, čia kalba eina ne tik apie vaikų pornografiją, bet ir apie socialinius tinklus. E, vaikų ir tėvų sutikimą, taip pat internetinį priekabiavimą. Dėkuoju už tai, kad pakvietėte mus. E, Europos domenų apsaugos kontrolierius tarnyba sveikina e, šią iniciatyvą, kurios tikslas yra e, nustatyti, sustiprinti ir nustatyti prevencinės ir represinės priemonės prieš vaikų seksualinį išnaudojimą ir prievartavimą. Šis reiškinys atrodo nemažėja ir jis E, yra nukreiptas į tuos vaikus, kurie atrodo internete tampa vis pažeidžiamesni. pažeidžiamesni. Ir e, jie turi teisę socialinę apsaugą ir priežiūrą bei į jų gerovę. Todėl mes e, sveikiname tas minimales taisyklės, e, E, kurios, kurias ketinama nustatyti, e, kuriomis bandoma apibriežti nusikaltimų ir, e, nusikaltimus ir sankcijas ES lygmenių. Taip pat pritarėme naujų tyrimo priemonių įdėgymui, taip pat visoms, visų kitų socialinio reagavimo į iš, išnaudojimą ir prievartavimą, formų nustatymą ir pritaikymą naudojant informacinės technologijas, nes tai tarnauja geriausiams vaiko interesams. Ir aš dabar kalbu ne apie galimą naujų e, švelniai baudžiamų piknaudžiavimo formų kriminalizavimą. Šiandieną internetu, interneto ar informacinių technologijų palengvintas naudojimas e, yra nebaudžiamas. E, svarbu, kad būtų nustatytos tinkamos e, teisinės gynybos priemonės aukoms, taip pat te, tinkamo, tinkama pagalba aukoms suteikiama. Ir šiandieną mūsų indėlis daugiausia sukoncentruotas į tinkamus asmens e, duomenų apsaugos būdus. Mes visiškai e, pritarėme e, tam, kad turi būti užtikrintos pagrindinės laisvės, tačiau reikia nepamiršti ir kitų dalykų. Mes vertiname komisijos ketinimus uh, kurie išvardinti pasiūlymo 15 konstatuomojo dalyje, atlikti išsamų įvertinimą, norint užtikrinti, kad bet kokios naujos e, teisėkuros teisės, teisės priemonės būtų visiškai atitinkančios visas kitas e, pagrindinių laisvių ir teisių sritis. Ir EDPS e, ne E, nėra skirta tam, kad e, tirtų e, vaikų išnaudojimo atvejus, tačiau kad įvertintų visas, visas iniciatyvas, kurios turi įtaką teisėkuros kontekste. Reikia sukurti geresnę struktūrą, kuri padėtų sumažinti vaikų išnaudojimo medžiagos platinimą. Uh, E, yra toks pasiūlymas pašalinti arba užblokuoti tinklapius ir taip pat karštųjų linijų, įsteigti karštasias linijas ir tai labai didelį įta, didelę įtaką gali turėti atskiriems asmenims. O koks yra e, vaidmuo, e, mūsų tarnybos vaidmuo blokuojant tinklapius? E, galima blokuoti ir ES ribose esančius tinklapius ir už jos ribų esančius tinklapius ir e, tai gali padėti ir kom, e, tam gali padėti ir kompetentingos policijos tarnybos, tačiau taip pat tai galima daryti ir e, savanoriams. Mes, e DPS, pritarėme veiksmams, kurių gali imtis policija ar teisminės institucijos pagal teisinę struktūrą, gerbent Europos teisingumo teismo jurisprudenciją ir valstybių narių E, teisinę sistemą, e, gerbent e, komunikacijos laisvę, taip pat žodžio laisvę, kurią numato Konstitucija. Tačiau mums kyla abejonių dėl E, teisė, teisinio tikrumo, kai tinklapius galėtų blokuoti privatus asmenys. Ir taip pat abejonių turime dėl tokių tinklapių stebėsenos, nes e, blokavimas gali reikšti ir skirtingas stebėsenos priemonės, pavyzdžiui, skanavimas ar įtariamų tinklapių kontrolė ar um, prieigos galutiniams vartotojams užblokavimas. Komisijos pasiūlymas neleidžia ISP e, kontroliuoti e, šios e, veiklos, leidžia tik blokuoti. Tačiau ISP interneto paslaugos teikėjams liepiama blokuoti tinklapius ir jiems yra sudėtinga nuspręsti, ne, e, jų nestebėjus e, vartojimo modelių, ar reikia tą tinklapį užblokuoti. Tam yra naudojamos skirtingos priemonės. Pavyzdžiui, DNS blokavimas, IP, adre, e, IP adreso blokavimas arba tiesiog giluminio paketo stebėjimo, stebėjimas kaip, kaip kažkoks stebėjimo bandymas. Ir visiems kyla panašus klausimas, kokį vaidmenį atlieka interneto paslaugos teikėjas, perdirbdamas e, informacijos turinį. Ir tokiu atveju būtų m, mm, apdorojami įvairių asmenų asmeniai duomenys. Tai gali būti ir, aišku, ir aukų, ir liudytojų, ir, ir e, kitų asmeniai duomenys. Ir mes turime keletą mums rūpimų dalykų. Visų pirma, tinklapių stebėsena ir tinklapių blokavimas reikštų, e, kad e, tai visiškai nebūtų susiję su interneto paslaugų teikėjų komerciniu tikslu. Ir dėl to gali kilti teisinių, e, teisminių vilinėjimuose dėl asmenių duomenų reikalavimų netenkinimo. Taip pat būtų labai svarbu patikrinti, ar tinklapių blokavimas ateityje būtų efektyvi priemonė, ar neefektyvi ir labai brangi, kurią galima būtų lengvai apeiti. Trečia, rizika, kuri yra susijusi su galimu asmenų juodų, juod, juodųjų sąrašų sudarimu, taip pat gali kelti tam tikro bejonių dėl teisinių sumetimų. Todėl mes manome, kad reikia rimtesnių apsaugos priemonių, norint užtikrinti, kad stebėsena ir blokavimas būtų atliekami tik tais labai tikslingai ir tik tai stebint tiesminėms institucijoms. Ir kad tas priemonės e, užtikrintume kitomis saugumo priemonėmis. Todėl 21 straipsnėje nurodytos, nurodytos e, tinkamos apsaugos priemonės E, turi būti tinkamai išanalizuotos. Taigi mes negalime pasakyti, kad negali būti jokios kontrolės, mes tik tai turime pasakyti, kad e, blokavimas ar kontrolė turi būti labai griežtai reglamentuoti, įrėminti. Ir mes vertame tai, kad Europos parlamentas kitame kontekste priėmė raštišką deklaraciją, kuri pritarė panašiai nuomoniai. Ir paskutiniai mano komentarai dėl uh, karštųjų linijų tinklo įsteigimo, tai paminėta pasiūlymo 13 konstatuojamo dalyje, ne pačiame tekste. Šis tinklas, karštųjų linijų tinklas, šiame pasiūlyme nėra plėtojamas, tai yra paminėta ankstesnėme dokumente ir įvardinta saug, kaip saugesnė interneto programa. Ir EDPS jau yra pasakiusi savo nuomonę dėl to. Mes pasiūlėme sąlygas, e, pagal kurias būtų renkama, centralizuojama ir pasikeičiama informacija. Tai yra, mums reikia labai aiškaus apibrėžimo, aprašymo, kas yra nelegalus ar žalingas turinys ir kas turi teisę rinkti ir laikyti tą informaciją ir e, kokių apsaugos priemonių reikia laikytis. Tai labai svarbu, norint atsižvelgti į pranešimo pasiekmes. Ir Tai gali būti, e, taip gali būti surinkami bet kokio asmens, bet kokio vaiko asmeniniai duomenys. Tarp jų gali būti ir įtariamųjų asmeniniai duomenys. Ar tebūnė tai interneto vartotojas ar turinio tiekėjas. Asmuo gali pranešti apie įtartiną turinį, tai gali būti ir pranešimo uh, auka. Uh, reikia atsižvelgti į visus šiuos asmenis ir reikia užtikrinti e, tų žmonių duomenų privatumą. Taip pat e, karštosios linijos gali būti panaudotos ir persekiojim, baudžiamam persekiojimui ir tam reikia E, labai kokybinių ir e, sąžiningų reikalavimų, taip pat pritaikyti papildomas apsaugos priemonės, norint užtikrinti, kad šitą informaciją būtų e, laikoma kaip skaitmeniniai įrodymai surinkti šiam tyrimui ir kad šie įrodymai būtų priimti teisme. Todėl mes prašome, kad teisėsaugos institucijos e, numatytų skaidrės ir nepriklausomas teisinės gynybo priemonės. Taigi, norint užtikrinti teisinį tikrumą visoms dalyvaujančios šalims, tarp jų interneto paslaugų teikėjams ir asmenims, kurie naudoja šitą tinklą, jie turi, gauti, e, jie turi turėti labai aišku teisinį. E, te, te, labai aiškia teisinę struktūrą. Taip pat mes turime įpareigoti valstybės narės užtikrinti harmonizuotą, aišku, ir detalų procesą, kovojant su nelegaliu turiniu, kurį turi prižiūrėti nepriklausomos e, visuomenės institucijos. Ačiū. E, Ačiū. Dabar išklausysime porą kolegų. Aš paprašysiu laikytis vis tai priskirto kalbėjimo laiko, nes mes šiek tiek jau vėluojame. Pone Infeld. Dėkuoju pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, aš džiaugiuosi tuo, kad mes norime kovoti su seksualinė prievarta prieš vaikus bei kitais baisiais nusikaltimais, apie kuri, kuriuos šiandien kalbame. Tačiau kovodami su šiais nusikaltimais, nusikaltimais turime tai daryti veiksmingai. O aš turiu pasakyti, kad uh, Iš visų mūsų svečių žodžių galiu pasakyti, kad akivaizdu, jog mes turime didžiulę problemą, apie kurią niekas nekalba. Daug kas buvo pasakyta apie internetą, tuo, kaip nusikaltėliai juo naudojasi. Tačiau mes visiškai pamirštame, kad 80 procentų vaikų seksualinio išnaudojimo atveju vyksta mokyklose, sporto klubuose bei vaikams žinomoje aplinkoje. Apie tai niekas nenori kalbėti. Be abejo, apie internetą blogybės diskutuoti yra labai lengva. Bet jeigu mes pažvelgsime į visus uh, vaikų seksualinio išnaudojimo atvejus, apie kuriuos kalbama yra vis, visose valstybėse narėse ir apie tai, kai, kai šių nusikaltimų vykdymai nėra persekiojami, kad ir kokios būtų surinktos įspūdingos jų persekiojimo ir jų sugavimo operacijos, suprantame, kad e, su problema nekaip nekovojame. Ir be, žinome, kad vaikus iš, išnaudoja ne vien kunigai visose valstybėse narėse. Kai kalbame apie prevenciją, neturėtume vien kalbėti apie technologijas ir apie e, teismų skirtas sankcijas. Buvo paminėtos tradicijos ir aš norėčiau pasakyti, kad požiūris į seksualumą ir į seksualinį ūkdymą yra labai svarbus nes man atrodo, kad mūsų visuomenėje vis dar gajus yra labai iškreiptas požiūris į seksualinį ūkdymą. Mes vengiame apie tai diskutuoti, net ir šiame parlamente, tačiau prisipažinkime, kad būtent mūsų iškreiptas požiūris į e, seksualumą ir yra visų šių problemų šaknys. Ir dar vienas dalykas. Tinklapių blokavimas. Aš pritariu tam, ką pasakė ponas. E, Butarelį apie tai. Tinklalapio blokavimas ne tik e, yra neveiksminga priemonė, bet ir ko gero priemonė, kuri, kuri turės visiškai nenumatytą, nenumatytą rezultatą. Blokuodami tinklalapės mes tiesiog sudarome visų baisiausių tinklalapių sąrašą. Ir taip palengviname tų žmonių, kurie nori uh, ten apsilankyti, galimybės tai padaryti. Todėl aš manau, kad mes turime labai atsargiai parinkti šios problemos sprendimą, tam, kad uh, nepagilintume jos. Dėkuoju. Grazie. E, la parola adesso all'onorevole Sippel. Dėkuoju. Dabar žodį sutikiu poniai Sipelė. Hmm? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad mes e, susidūrėme su galbūt pačia didžiausia ir pačia sudėtingiausia problema ir dokumente tai matyti. Aš manau, kad mes, mums tikrai būtina privalu apsaugoti vaiką. Tačiau tuo pačiu mūsų pareiga yra užtikrinti, kad visos priemonės nurodytos direktyvoje tarnautų mūsų siekiamam tikslui. Tai yra sumažinti nusikaltimų prieš vaikus skaičių. Aš norėčiau prisijungti prie to, ką pasakė ponė Intveld dėl piknaudžiavimų, kurie vyksta realiame pasaulyje, šeimose. Ir šitas direktyvos projektas apie tai beveik nieko nesako, bent jau uh, ir lygiai kaip ir mažai sakoma apie prevenciją. Tai beje buvo paminėta šiandieną. Na, o dėl bausmių didinimo. Manau, kad reikia pagalvoti, kokio tikslo mes siekiame. Jei bausmės taps sunkesnės, mes pasinsime pedofilų, kurie kenčia nuo savo patologijos. Reikia užsiimti prevenciją. Be to, nepamirškime, kad yra ir organizuoto nusikalstamumo reiškinys, prekybo žmonėmis reiškinys. Taigi, ka, ką mes, į ką mes taikomės? Ar tas mes prieš tuos, kurie rodo vaizdus pornografijos, ar prieš tuos, kurie praturtėja iš tų vaizdų kūrimo? Manau, kad mes turime siekti realaus tikslo ir jį įgyveninti. Aš turiu klausimą komisijai dėl grūmingo, dėl viliojimo. Čia tikrai kyla didelis interpretavimo e, sudėtingumas. Yra sudėtinga suprasti šitą terminą, jį suvokti. Kai kuriuose ratos sferose tai sakoma, kad tai yra užmesgimas kontakto per web kamerą internetu, kad paskatintų vaiką elgtis atitinkamai, veikti kažkaip atitinkamai, e, tam, kad po to to vaiko veiksmus būtų galima įregistruoti į kietai diską ir paskleisti internetu. Pagal kitą interpretaciją yra tai, tai, tai kad tiesiog yra užmesgimas ryšio. Tačiau ryšio užmesgimas su vaiku, na, jį tai sudėtinga bausti. Aš manau, kad įmanoma bausti už ryšio užmėsgymą, jeigu tas ryšys yra seksualinio pobūdžio, yra akivaizdaus seksualinio pobūdžio. Dėl to labai turime aiškiai iškelti klausimą, ko mes norime, ką mes norime tiksliai bausti. Na, aš norėčiau daug ką pasakyti, tačiau leiskite dar vieną paskutinį dalyką paklausti dėl to, kaip apibrėžiamas vaikas. Čia nustatoma amžiaus kažkokia kategorija direktyvoje ten, kur kalbam apie baudžiamasias sankcijas, minima ir ypač minima vaiko savoka, vaiko dar nepasiekusio seksualinės brandos, o seksualinės brandos amžius ne, visose valstybėse narise yra skirtingas. Lytinės brandos. Be to, direktyvoje taip pat sakoma, kad vaikas, tai bet kuris mažiau 18 metų asmuo, ir vėl dėl to irgi gali būti problemų. Be to reikia atsižvelgti į na, skirtybės tarp valstybių narių, tarp teisinių sistemų skirtybių. Yra daug labai, be to yra skirtumų ir dėl to, ką gali policininkai, tarkime, kokią galę turi policininkai, represinės instancijos ir kartais, pavyzdžiui, web tinklalapyje apskritai sunku įsivaizduoti, e, kokį, kokiam žiaus vaikai ten yra vaizduojami, tarkime. Pirmininkė, ačiū. Dėkoju. Penki kolegos nori pasisakyti. Taigi mes turėsime apriboti kiekvieno deputato kalbėjimo laiką. Jis negali būti ilgesnis nei vienos minutės. Atsiprašau dviejų minučių. Ir po to mes galėsime sutikti žodį mūsų kitiems svečiams. Ponas Brons. Dėkuoju, pirmininkė. Vienas iš mūsų svečių šiandien kalbėjo apie tai, kad svetainės gali būti apskritai uždarytos. Ar aš teisingai supratau, kad kai kurios valstybės narės nenori to daryti? Taip pat buvo paminėta, paminėtas e, sekso turizmas arba tie asmenys, kurie keliauja e, ieškodami sekso paslaugų. Kai kurios valstybės narės uh, užmerkia akis ir teigia, kad nieko apie tai nežino, o gal tos šalis e, tiesiog neturi pakankamai e, išteklių tam, kad kovotų su tokiu uh, turizmu. Toliau, sang, bausmės už uh, nusikalstamas veikas ir apie tai, kad būtina jas e, suskirstyti pagal sunkumo laipsnį, pagal nusikaltimo sunkumo laipsnį. Uh, Aš norėčiau paklausti, kas būna tais atvejais, kai nusikaltėlis nenori bendradarbiauti su teisėja sauga. Aš manau, kad tuos, kurie nenori bendradarbiauti su uh, teisės saugos institucijomis, niekada negalima paleisti anksčiau laiko. Visuomenė ne visuomet supranta, kodėl mes turime rūpintis uh, nusikaltėliais. Bet taip yra tikriausiai dėl to, kad labai dažnai policija negali pateikti visos informacijos dėl to, kad e, šios, šie nusikaltimai e, yra gan tokio ypatingo turinio ir dėl to aš, pažiūrėjau, žinau, kad jaunos e, merginos yra verbuojamos e, dirbti prostitutėmis Kys e, apygardoje tai Junktinėje karalystėje. Be to, panašu, kad dažnai nusikaltelių žmonos ar partnerės yra nelinkusios pripažinti, kad jų partneriai ar vyrai uh, vykdo, užsima kažkokią nepriimtiną veiklą ir todėl gali būti, kad tai irgi neskatina jų, tų nusikaltelių, dalyvauti pagalbos jiems programuose. Aš manau, kad reikia blokuoti pornografijos tinklalapius, tačiau aš vis dėlto bijau, kad ši priemonė gali būti panaudota prieš tuos, kas skleidžia nepornografinį turinį. Taip gali būti atsitikti tais atvejais, kai asmuo skleidžia informaciją, kuri tiesiog nepatinka vyriausybei. Dėkuoju. Grazie, la parola all'onorevole. Dėkuoju. Ponas Albrecht. Also, um, vielen Dank erstmal an die Vortragenden. Ačiū. Ačiū už Ačiū kalbėtojams, man tikrai labai patiko tai, ką pasakė ponė. Kamera. Kamera, nes jūs pasakėte skaičius, išdėstėte faktus ir aš manau, kad tikrai mums e, reikėtų pasistengti remti skaičiais ir įvertinti realybę. Tai turėtų būti toks kaip atskaitos, atspirties taškas visame kame. Komisija mums dar kartelį, kaip ir sako, kad yra vis daugiau e, netinkamų interneto tinklalapių, kuriuose yra platinami vaikų pornografijos vaizdai per pastarosius metus. Aš manau, kad, o aš matau, kad pastarosius per pastarosius metus skaičiai netgi sumažėjo. European Financial Coalition skaičiai beje tai rodo, tyrimas rodo. Uh, E, tyrimas atliktas remiantis Britanijos policininkų darbu ir pagal šitą tyrimą matyti, kad tikrai per šešis paskutinius mėnesius, jeigu gerai suprantu tyrimo rezultatus, sumažėjo 68 procentais. Ta, aš to džiaugiuosi, aišku, tačiau būtų gerai, kad daugiau skaičių ir daugiau faktų būtų nurodytų, nurodyta ir čia. Ir aš norėčiau sužinoti, kokie yra tie tinklalapiai kuriuos galima būtų blokuoti, kuriuoms taikytinos blokavimo priemonės, kurie yra tie tinklalapiai, kurie yra blokuoti ir kurių atseit negalima panaikinti. Jeigu neklystu, yra tikrai nemažai tinklalapių jungtinėse valstijose. Aš įsivaizduoju, kad įmanoma bendradarbiauti teismų srityje su jungtinėmis valstijomis. Tai turėtų neilgai užtrukti. Tas bendradarbiavimas turėtų būti skri glaudus, tai nebūtų, nėra kažkoks fantastikos juk siūlymas. Ir aš, pavyzdžiui, galvoju, juk banko domenų perdavimo sistemoje buvo įmanoma greit užmėgsti bendradarbiavimą, tai turėtumėm tą patį, apie tą patį pagalvoti ir e, dėl pornografinių tinklalapių. Tai norėčiau sužinoti, kur dabar būtų tas antras lasdos galas šiame, šioje srityje. Šalis, daug šalių pasirašiusios yra konvencija dėl kovos prieš e, seksualinę prie, vaikų seksualinę prievartą yra kitų būdų taip pat kovoti gal veiksmingiau netgi su šio blogio šaknimis, tarkime, ir apginti aukas, vaikus, o tam reikia tiesiog supaprasinti visas procedūras, leidžiančias atlyginti žalą, patirtą žalą pagal civilinį procesą. Brian. Pone pirmininkė, kultūros komitete mes svarstame nuomonės projektą. Pone Kamerever jau kalbėjo apie jį, paminėjo kai kurios e, aspektus, kurie bus išdėstyti šitame nuomonės projekte. Tačiau yra labai, labai svarbus dalykas, kuris šiandien dar nebuvo paminėtas, tai yra blogi, blogiausias iš blogiausių. Tai yra, tai yra sistema leidžianti apsikeisti duomenimis e, neperinant per, per e, internetą, tai yra informacijos rautas iš šaltinio į šaltinį, peer-to-peer. -peer. Ir tie duomenys gali būti taip pat didelės apimties ir tą irgi reikia kontroliuoti, tam irgi reikia specialių priemonių, tai nėra nekalta priemonė mm, ir dėl to reikėtų daugiau koordinavimuose, dėl duomenų, bankinių duomenų perėmimo užteko kelių valandų dėrybų Tai dėl vaikų pornografijos tinklalapių, kodėl yra neįmanoma taip pat greitai apsispręsti ir susitarti, kodėl reikia, kad tai truktų savaičių savaitės. Tikrai yra įmanomų bendradarbiavimo ir koordinavimo e, kelių, kuriuos galėtumėm panaudoti. Ir iš principo tai turėtų tikrai geriau funkcionuoti, nes būtina tos tinklalapius išnaikinti, o ne tik tai juos paslėpti, padaryti neprieinamus, tuo pačiu vis dar juos paliekant gyvuoti vis tik tai e, eteryje internete. Kaip ir kolegos, aš manau, kad reikia daugiau dirbti informacijos ir prevencijos rytyje. Ji turi būti skirta vaikams ir ji taip pat turi būti skirta tėvams, kurie daug mažiau išmano apie tai, ką galima padaryti internete. Šiandien vaikai yra užaugę, gimę su internetu, jie jį daug geriau pažįsta, pažįsta šitą komunikacijos priemonę, techninių E, techninių požiūrį jie turi visas galimybės prieiti prie turinio, o jų tėvai kartais to nesugeba ir nesugeba to kontroliuoti. Taigi reikia e, informacijos ir prevencijos strategijos, reikia, kad direktyva apie tai daugiau kalbėtų. Ačiū. Grazie, e la parola all'onorevole. Ačiū. Ernst. Ačiū, aš trumpai Aš manau, kad na, šioje diskusijoje reikia pagalvoti labai atsargiai apie vieną dalyką. Išnaudojimas, vaikų pornografija, apignaudžiavimas vaikais, prievarta prieš vaikus. Tai yra realūs dalykai, yra ne tik tai internetas. Aš jau ne vienerius metus e, rūpinosi šią problemą Čekijos, Vokietijos pasienyje, mes konstatavome, kad tai yra daugelypis reiškinys, kuris turi daug avatarų. Ir tai turime atsižvelgti. Pagalba aukoms taip yra labai svarbus dalykas, reikia paramos vaikams, bet lygiai taip pat reikia ir prevencijos. Mes turime daugiau akcentuoti šiuos dalykus direktyvoje. Ir Dar buvo užduotas klausimas dėl to, kiek yra naudinga blokuoti tinklalapį arba jį panaikinti apskritai. Aš manau, kad reikia daugiau faktų, reikia daugiau konkrečių argumentų dėl šių dviejų aspektų. Na, o kalbant apie bausmes, kurias reikia pasunkinti, taip, tai yra gerai, geras siūlymas, tačiau labai dažnai tai gali turėti pasiekmių ir vaikams, padarinių vaikams. Kada, kad, kuomet bausmės tampa didesnės, smurtas prieš juos gali tapti dar sunkesnis ir asmo sakosi, kadangi jeigu mane pagaus, aš vis tiek jau maksimaliai sėsiu, tai jokio skirtumo galiu tą vaiką ir nu, nužudyti galiausiai. Be to, aš pritariu tam, ką sako kolegos ir ypač dėl jų užduotų klausimas. Tikiuosi, tikėsimės dar, kad galėsime pratęsti šią diskusiją. Pirmininkė, ačiū. Vikstram. Jag vill understryka det som min kollega Sofia Inetvelt har sagt, att den farligaste platsen... Norėčiau pabrėžti tai, ką sakė Sofia Intveld. Vaikams pati sunkiausia, pavojingiausia vieta uh, yra ne mieste, ne kažkur tamsiame sodo kampe, bet e, jie pažeidžiamiausi yra namuose. Ir labai dažnai už tuos nusikaltimus atsakingi asmenys yra tie, kuriems, kuriuos, kuriais vaikai pasitikė - mokytojas, šeimos narys ar netgi kunigas. Tai yra asmuo, kuriuo vaikas iš esmės pasitikė. Tačiau šiandieną internetas yra panaudojamas greitai, kad greitai būtų išplatinti vaizdai apie tuos vaikus, kurie buvo išnaudoti ir labai sunku tuos vaizdus panaikinti. Ir tai yra didžiulė grėsmė vaikams daugelį metų. Tai yra pačios kebliausios problemos, kurias mes čia turime spręsti šiame parlamente. Mes turime rasti tinkamą pusiausvyrą. Visada pasisakiau už žodžio laisvę, visada ją gyniau ir visiškai teisinga, kad kiekvienoje demokratijoje žmonės turėtų teisę e, laisvai kalbėti ir meniškai, ir e, per fotografiją geografinę raišką ir taip toliau, turime būti laisvai, tą patį reikia tai, laisvi, turime tą patį taikyti ir internetui, tačiau turime galvoti apie šios saviriškos laisvės ribas kokią įtaką tai gali turėti kitiems. Vaikų pornografija reiškia, kad e, vaikai yra išnaudojami ir žeminami ir jau, iš jų atimama teisė į integralumą. Ir čia mes turime galvoti, apie tai, kad yra peržengtos e, saviriškos laisvės ribos. Ir mes kalbėjome apie interneto puslapių užblokavimą. Tai gali būti viena iš priemonių, kurią mes galime čia priimti. Mes norime rimtai žiūrėti į vaikų teisų apsaugą. Be abejo, geriau uh, prieiti prie problemos šaknų, tačiau jeigu tai nesuveiktų, tai tinklapių blokavimas galėtų būti vienas iš mūsų naudojamų instrumentų. Tuo pačiu metu bet kokia demokratija, bet kokia valstybė narė negali vykdyti interneto cenzūros. Mes turime nusikalstamumo internete problemą. Internetas nėra paralelinis pasaulis, kur viską galima leisti. Ten taip pat turi viešpatauti teisė. Ponas Buterelį apie tai kalbėjo labai išsamei Ir manau, kad parlamente turime nepamiršti, kad reikia rasti pusiausvirą. Turbūt įmanoma apsaugoti vaikų teises ir integralumą ir tuo pačiu metu apsaugoti saviraiškos bei žodžio laisvę bei atvirą internetą. Mes negalime būti patenkinti kažkuo, kas būtų mažiau nei tai. Na ir dabar komisija turi apie tai daugiau pagalvoti ir daugiau ties to dirbti, tai yra jai iššūkis. Turime nepamiršti, kad visų svarbiausias uždavinys yra vaikai, vaikai vaikų, vaikus išnaudo, nu, išnaudojančius asmenys ir reiktų bausti, o ne internetą reiktų bausti. E, Ačiū. Na ir paskutinė kalbėta šiame raunde, ponė Blinkevičiūtė. Ačiū, ponė pirmininkė. E, iš tiesų dauguma vaikų pornografijos e, duomenų bazių serveriai yra Junktinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir kai kuriuose ES e, valstijose. Ir kaip ir informavo komisarė Malstrom, dėrybos arba kalbos dėl to jau yra pradėtos su Junktinėm Amerikos valstijom, su Rusija tačiau daug valstybių dar lieka nuo šalyje. Tai kaip manot, ar vietoj dvišalių dėrybų ES negalėtų imtis tam tikros iniciatyvos ir pasiūlyti tarptautinį teisiškai pareigojantį susitarimą dėl to dirbti bendrai, turėti visuotinį tokį susitarimą, o ne atskirai su kiekviena valstybė. Ir e, dar vienas pastebėjimas, iš tikrųjų, sugriežtinta baudžiamoji atsakomybė yra neišvengiama ir būtina už tokius nusikaltimus. E, tačiau prevenciniai veiksmai tiesiog yra e, būtini ir tam pritariu pranešėjai Angelilį, kuris sakė, kad mes turim turėti ilgalaikę prevencijos strategiją. E, tačiau ar galima turėti veiksmingą tokią strategiją, kuri gyvuotų, jeigu ES tikrai mes neturime patikimų visą apimančių duomenų ir šios problemos mastų. Kol mes neinicijuosim tokių patikimų duomenų surinkimų iš visų ES valstybių, tol ir mūsų prevencinės programos matyt e, bus na, ne visai tinkamos. Ir paskutinį nu, e, dalyką noriu atkreipdėmėsi, kad iš tiesų e, kovoti su tokio masto nusikaltimais dėl vaikų seksualinio išnaudojimo ir pornografijos mes turim visi kartu. Todėl vargu ar reikėtų vėlgi išskaidyti tam tikrą tikrą prasme arba atsakomybės lygį valstybėm narėjom. Pavyzdžiui, jeigu mes sakom, kad netikslinga turėti e, na, e, e, bendrai minimalias bausmes šitoj direktyvoje, kiekviena valstybė narė galėtų pati apsispręsti. Tai vargu ar mes vėlgi pasieksim norimą rezultatą, jeigu nedirbsim su šia problema vis, visos valstybės bendrai ir kartu. Todėl tam tikri minimalų standartai tikrai būtų reikalingi. Ir paskutinis momentas. Ar specialistai yra parengti tam darbui. Manau, kad kažkaip mes ne, ne vienas nekalbėjom apie tai, jog tam tikrų specifinių žinių čia turi turėti ir Teisės saugos institucijų darbuotojai, ir socialiniai darbuotojai, ir švietimo srities darbuotojai, ir psichologai, nes iš tikrųjų prakalbinti vaiką būna ir sužinoti, e, kaip iš tikrųjų ten vyko, yra labai sudėtinga. Todėl reikia dirbti ir su specialistais. Ačiū. Ehm, Ačiū. Norėčiau padėkoti be jokios abejonės kalbėtojams, kurie pasisakė šioje diskusijų dalyje ir norėčiau paprašyti visų kalbėtojų sekretariatui mūsų komiteto jūsų kalbas, kad mes tikrai galėtum jas pasina jomis pasinaudoti ir įtraukti jūsų pastabas į mūsų pasiūlymą. Ir Dabar prašysiu pono Laurel ir pono Erting, kurie atstovauja Eurojustą ir Europolą, ateiti prie ir staisyti į kalbėtų vietas.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 Ok, um, riniziamo i lavori. Eh, da... Gerai, galime tęsti darbą. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Lau Laurel, kuris atstovauja Euro Justui. Prašau. Um, Chair, um, the... Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponas ir ponai. Aš esu Švedijos, ir, e, švedijos atstovas Eurojuste ir aš esu prokuroras ir norėčiau pristatyti e, mūsų praktinį požiūrį į direktyvą ir pateiksiu e, vieną pavyzdį iš realybės. Eurojustas yra teisminio bendradarbiavimo organizacija Europoje. Mes deriname tyrimo ir persekiojimo veiksmus. Mes e, tyrėme rimtus tarp valstybinius nusikaltimus, ypač organizuotus. Uh, Ir mes palengviname bendradarbiavimą teisminėms institucijoms valstybėse narėse, tačiau taip pat ir bendradarbiavame su trečiosiomis šalimis. Turime patirties e, tarptautinės teisės srityje, ypač e, šalių bendradarbiavimo srityje. Dėl direktyvos e, projekto keletą komentarų norėčiau pateikti. Paminėsiu keletą pliusų ir keletą minusų. E, dabartinėse ES teisės aktuose yra nereglamentuojamos kelios vaikų išnaudojimo formos, o šioje direktyvoje jos dabar bus reglamentuojamos ir kriminalizuojamos. Ir norėčiau pakalbėti apie tas direktyvos dalis, kurios yra aktualiausios Eurojusto pagrindiniam darbui. Gerai, kad naujoji direktyva kriminalizuos naują reiškinį informacinių technologijų srityje. bus e, geriau apibriežti seks, lytiniai nusikaltimai prieš vaikus ir mes manome, kad gerai, jog yra minimas pamatinis e, sprendimas reglamentuojantis e, jurisdikcijos konflikto problemos sprendimą. Ir čia yra nurodomas Eurojusto vaidmuo. E, jurisdikcijos konfliktas šiuo metu yra labai svarbus klausimas. Norėčiau pritarti poniai Šarma, kuri sakė, kad tokie e, terminai kaip e, seksualinis turizmas ar vaikų pornografija nėra labai tinkami. Norėčiau, kaip jis sakė, pasiūlyti e, tokius terminus keliaujantys seksualiniai pažeidėjai bei e, seksualiniai vaiko išnaudojimo įvaizdžiai. Bet koks e, vaiko vaizdas lytinėje situacijoje savaime, kaip numato direktyva, jau yra nusikaltimo vietos apibūdinimas. Ir mes neturėtume painioti teisinių apibūdinimų kaip pornografija ir vaikų pornografija su šiuo nusikaltimo apibrėžimu. Tai nėra kitoks pornografijos tipas, tai yra nusikaltimo apibrėžimas ap, na, nusikaltimo apibūdinimas. Ir kaip buvo pasakyta, bus kitų naujų galimybių pritaikyti efektyves tyrimo priemonės kaip slaptosios operacijos. Tyrimas nepriklausys nuo pranešimo ar aukos pateikto kaltinimo ar šeimos pateikto kaltinimo. Ir labai gerai, kad apibrėžimai, nusikaltimai aiškiai apibrėžimi, tačiau kaip pradžioje sakiau, bus tam tikrų terminų, kuriuos reiks dar kartą apsvarstyti. Svarbus dalykas yra išplėsta e, jurisdikcija, e, e, ekstrateritorinė savoka. Svarbu ne tik persekioti keliaujančius e, seksualinius pažeidėjus, yra ir kitų rimtų nusikaltimų prieš vaikus, kuriuo, dėl kurių galima būtų persekioti pažeidėją, jeigu ta jurisdikcija yra išplečiama už valstybės narės ribų. Uh, Aš nekalbėsiu apie turinio pašalinimą iš tinklapių. Norėčiau priminti tik tai, kad tai gali kelti jurisdikcijos problemų. Jei serveris yra valstybėje narėje ar, pavyzdžiui, jungtinėse valstijose, mes, tai yra gerai, nes mes gerai bendradarbiavame su jungtinėmis valstijomis. Tačiau gali kilti problemų, jeigu serveris yra toje šalyje, su kuria mes nebendradarbiaujame, nes jeigu mes pašaliname medžiagą turinį, mes tą galime padaryti tik tai valstybės narės teritorijoje. Keletą komentarų, keletas komentarų dėl statistinių duomenų. Mes e, turime Eurojusto e, statistiką apie mūsų turimas e, bylas. Mes rimt, tyriame rimtas, rimtus nusikaltimus, dažnai įtraukiančius kelias valstybės narės ar trečiasias šalis. Taigi Tai nėra tiesiog e, įprastiniai seksualinio išnaudojimo atvejai vykstantis vienoje šalyje, tai yra dažniausiai bylos susijusios su keliomis e, šalimis. 30 procentų e, seksualinio išnaudojimo bylų, įskaitant išžaginimą ar lytinį išnaudojimą, 18 e, procentų yra vaikų pornografijos, 16 e, e, yra susijusių su vaikais ir 14 procentų yra asmeninės, asmeninės laisvės apribojimas arba žmogžudystė. Aš trumpai norėčiau papasakoti apie vieną bylą, kuri labai gerai parodys, kokias bylas mes Eurojuste sprendžiame. Ir ji vadinasi prarasto dingusio berniuko byla. Joje bendradarbiavo devynios valstybės narės ir keturios trečiosios šalys. Čia buvo ardomas viso pasaulio visame pasaulyje esantis nusikalstamas pedofilų tinklas. Ši byla buvo pradėta 2007 m. gruodį, kai buvo gautas prašymas dėl e, savitarpio teisinės pagalbos iš Norvegijos į Italiją per Eurojustą. Jis buvo siūstas per Eurojustą, nes e, paprasti teisės saugos ir teisminiai kanalai nesuveikė. Taigi Norvegija kreipėsi į Eurojustą dėl pagalbos. Norvegija pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Eurojustu ir, ryšių, pareig, ir turi ryšių pareigūną mūsų organizacijoje. Ši byla susijusi labai rimt, rimtais lytiniais nusikaltimais prieš mažamečius ir e, kelių milijonų vaikų išnaudojimo nuotraukų ir filmų platinimo. Pagrindinis tinklas veikė kaip verslo struktūra. Ir jis e, gamino ir platino vaikų išnaudojimo medžiagą, tačiau šio tinklo nariai taip pat ir išnaudojo, patys išnaudojo tuos vaikus. Jie be abejo naudojosi internetu, ir jie e, savo tinklą, tinkle naudojo nemokamą e, programinę įrangą, tačiau serverius vis keldavo į kitas vietas ir e, turėjo labai gerai išplėtotą savo saugumo programą. Tai matote, jų buvo ir Junktinėse valstijose, Belgijoje, Kanadoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Meksikoje, Niderlanduose, Naujojo Zelandijoje, Junktinėje karalystėje. Buvo nustatyti 35 nariai ir Visame pasaulyje buvo labai daug aukų. Eurojustas palengvino bendradarbiavimą tarp šių šalių ir e, suorganizavo penkis koordinacinius posėdžius, kuriuose dalyvavo prokurorai ir tyrėjai iš tų pačių šalių ir jie pasikeitė informaciją bei prašymais dėl savitarpio teisinės pagalbos ir suderino savo veiksmus. Norvegijoje buvo nuteistas vienas pažeidėjas, jis gavo dešimties metų kardomojo kalinimo. Ši byla šiuo metu dar tyriama e, ir dabar yra nagrinėjama apeliacinėme Norvegijos teisme. Buvo konfiskuoti tūkstančiai pornografinių nuotraukų ir buvo identifikuota 17 aukų. Tai buvo vaikai iš Norvegijos, Rumunijos ir Brazilijos. Buvo suimtas vienas pažeidėjas Italijoje, buvo konfiskuota daugiau nei milijonai, milijonas nuotraukų ir buvo e, identifikuoti keli tarpininkai Rumunijoje. Rumunijoje e, identifikuoti 8 verbuotojai, 27 aukos, tai galima padaryti iš nuotraukų ir dabar yra persikiojami 3 įtariamieji. Junktinėse valstijose buvo e, identifikuota 15 valdybos narių Iš jų 14 šiuo metu yra sulaikyti ir e, jiems grėsia 20 metų laisvės atėmimas, mažiausiai 20 metų. Nustatyta 35 aukos ir 7 terabaitų 7 terabaitų kiekio pornografinės medžiagos buvo konfiskuota, o 1 terabaitas yra 1 milijonas megabaitų. Taigi daugybė medžiagos. Aš Apie tokį mastą dar nesu girdėjęs. Junktinėje karalystėje vienas pažeidėjas, Prancūzijoje vienas įtariamasis, Brazilijoje keturi įtariamieji suimti, Belgijoje vienas identifikuotas ir suimtas įtariamasis. Šių veiksmų nebūtų buvę įmanoma suderinti, nes labai daug valstybių tame dalyvavo jei nebūtų tarptautinės organizacijos kaip Eurojustas. Eurojustas tame dalyvavo dėl to, kad nesuveikė įprastiniai kanalai. E, jis organizavo Hagoje koordinacinius posėdžius, tame dalyvavo įvairios valstybės narės ir jos atvežė savo tyrėjus ir prokurorus. Aš pateikiau šį pavyzdį Vienas prokuroras iš Junktinių valstijų asmeniškai iš e, koordinacinio posėdžio atsivežė tą medžiagą ir Junktinėse valstijose inicijavo tyrimą. Ir kaip matote, rezultatas buvo 15, suimta 15 įtariamųjų ir 14 dabar yra sulaikyti. Tai lab, labai geras sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdys, tas bendradarbiavimas prasidėjo 2007 metais. Dar ne visi rezultatai pasiekti, tačiau kai kuriuos iš jų jau galėjome pademonstruoti. Tai yra mūsų kontaktinė informacija. Dėkoju uždėmesi. Grazie, la relazione è stata molto interessante. Ačiū už jūsų kalbą, tikrai buvo labai įdomi. Ir Paprašysiu jūsų taip pat atsiųsti mums jūsų prezentaciją. Dabar sutiksiu žodį ponui Erting, kuris atstovauja Europolą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir taip pat dėkoju Lybė komitetui už tai, kad jūs surengėte šį labai svarbų renginį. Europolas džiaugiasi, kad Europos komisija, Europos parlamentas bei taryba ir valstybės narės kartu rengė šį labai svarbų pasiūlymą. 2009 metais, tai yra tai, e, tais laikais, kai buvo tik pradėta kalbėti apie šį dokumentą, Europolo atstovas dalyvavo darbo grupėje, kuri rengė šį dokumentą. Už tai esame labai dėkingi. Kova su seksualinio smurto prieš vaikus, vaikų seksualinio išnaudojimo ir vaikų pornografija yra vienas iš mūsų prioritetų. Aš policijoje dirbu jau ilgiau nei 30 metų, bet kiekvieną atvejį, kai susiduriu su e, nusikaltimais prieš vaikus, visuomet e, būnu, e, visuomet paširpstu. 2009 metais Europol, e, Europolas pradėjo nu, tirti 30 atvejų. Kol kas e, sugebėjome identifikuoti 2000 įtariamųjų ir daugybę aukų. Mes turime nemažai analitinių priemonių, Ir kartu su valstybėmis narėmis mes išardome pavojingiausias nusikalstamas grupuotės visoje Europoje. Įvykdėme daugiau nei 14 tūkstančių tarp valstybinių tyrimų visoje Europoje. O dabar leiskite pakomentuoti patį pasiūlymą. Nes šis pasiūlymas Europolui yra labai svarbus. Antras straipsnis, kuriame kalbama apie uh, svarbiausias savokas ir jų apibrieštis, pavyzdžiui, kas tai yra vaikų pornografija. Šias savokas reikia geriau apibriežti. Europolas džiaugiasi tuo, kad e, ketinama papildyti e, šias savokas bei suvienodinti jų apibrieš, e, apibrieštis. Tai palengvins tarptautinė, tarptautinės pastangas kovojant su smurtu prieš vaikus. Komitetumas e, e, straipsnis nuo 3 iki 7, kuria viso kalbama apie seksualinę smurtą prieš vaikus seksualinio smurto prieš vaikus formas bei bausmes nu, nustatytas už tai. Mes galime pasidžiaugti tuo, kad penktame straipsnėje kalbama apie tai, kad, nusi, kad e, ne tais atvejais, kai asmuo žinomai ieško e, tinklalapių, kuriuose yra skleidžiamas pornografinis turinys, turi būti kvalifikuotas kaip nusikaltimas. Pornografinio turinio kūrimas ir platinimas paprastai yra e, dalykai, kurie nustatomi po to, kai atlikama yra, atlikta yra krata. Ir jei mes e, ir tai, kad kalbam apie tai, kad kartais net apsilankius svetainėje visiškai e, ne. E, persi, nepersisinčiant jos turinio į savo kompiuterį, kad ir tai bus nusikaltimas, taip pat yra labai svarbu. Nes, bet kartu turime žinoti, kad dažnai nusikaltėliai saugo pornografinius vaizdus ne savo kompiuteriuose. Uh, labai dažnai pasinaudoja serveriais, kuriuos labai sunku identifikuoti. Šeštas straipsnis - naujos smurto ir išnaudojimo formos. Džiaugiamės, kad bus kriminalizuotos kai kurios veikos, skaitant ir vaikų viliojimą internetu. Nes šis vaikų viliojimas internetu yra plačiai paplytęs reiškinys. Ir nuo šių veikų nukenčia ne vien paaugliai, bet ir jaun, jaunesni vaikai. Žino, žinome, kad nusikaltėliai dažnai pasinaudoja internetu, kompiuteriais, bet nerečiau ne, ne pasitelkimas yra ir mobilusis ryšys, mobilieji telefonai. Todėl Europolas nori, kad privatus ir valstybiniai sektoriai bendradarbiautų visoje Europoje tam, kad būtų kovojama su tais, kas naudojasi mobiliomis technologijomis. Pavyzdžiui, siekiama yra uh, užtikrinti, kad mažamečiai vaikai negalėtų prisiregistruoti tuose tinklalapiuose, kurie yra skirti paaugliams. Dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad galima bus vykdyti uh, tyrimus ir uh, e, persikiuoti kaltuosius net tais atvejais, kai vaikas atsisako pateikti informacijos apie tai, kad jis buvo išnaudojamas. Kai kuriais atvejais Mes žinome apie tai, kad nusikaltimo aukos jau e, yra išaugę, jau yra pasiekę e, pilnametystę ir todėl nenori kalbėti apie jokius prieš juos įvykdytus nusikaltimus. Tokiais atvejais šios naujos nuostatos bus labai naudingos. Daž, e, tai yra labai naudinga, nes labai dažnai nusikaltėliai, kurie nėra patraukti atsakomybėn, tęsia savo e, nusikalstamą veiklą. Toliau. Puiku, kad galima bus atlikti vaizdinių analizę tam, kad tinkamai galima būtų išnagrinėti vaikų pornografijos e, atvejus nes tai padėtų mums identifikuoti aukas ir, ir kartais juos išgelbėti. 16 straipsnis - jurisdikcija. Tai, e, ir tai, kad galima bus persikėti nes tuos asmenys, kurie vykdo nusikaltimus už ES e, e, ribų. Mes žinome, kad vaikų uh, išnaudotojai labai dažnai daug keliauja dėl to, kad jie siekia išvengti atsakomybės savo šalyje. Anksčiau mes nieko negalėjome padaryti ir todėl mes manome, kad mums reikia pakeisti dabar galiojančias nuostatas ir 16 straipsnis būtent tam yra skirtas. Jis e, užpildys dabar esančias spragas. Europoloras taip pat džiaugiasi tuo, kad tai bus sustiprintos jo galimybės bendradarbiauti su e, kitomis ES e, valstybių narių nacionalinėmis teisėsagos institucijomis. Toliau. Tinklalapių blokavimas. Priemonės, kurios leistų mums blokuoti tą turinį, e, pornografinį turinį, net jeigu jis yra skleidžiamas už ES ribų, yra labai svarb, svarbi. svarbi Šie sunkus nusikaltimai yra ypatingi ir todėl bet kokia pagalba, kurią galėtume gauti iš privataus sektoriaus, iš kelionių agentūrų, iš kitų organizacijų, būtų sveikintina. Ir mes turėtume skatinti šias organizacijas teikti pagalbą, informuodami mūsų visuomenę. Filtravimo technologija, jos, kuriamis naudojasi internetinio ryšio teikėjai, yra labai e, sudėtingos. Ir mes manome, kad siūlymas blokuoti tam tikrą internetin, inter, turinį internete yra naudinga priemonė. Be to, pasiūlymo projektas mūsų galva yra labai tvirtas pagrindas kuris padės mums visiems geriau kovoti su uh, seksualiniu smurtu prieš vaikus. Ir mes manome, kad tai yra tikrai sveikintinas žingsnis į priekį. Dėkojame. Ehm, Ačiū. Na ir prieš e, pradedant diskusiją, visų pirma, suteiksiu žodį poniai Jenstatyr kuri yra Europos tarybos atstovė. Ačiū, ponė. Gerbiami parlamentarai, gerbiami kolegos, ponios ir ponai. Vienas iš penkių vaikų patiria kažkokią e, e, formą seksualinio išnaudojimo per savo 18 vaikystės metų. 8 procentai šių vaikų E, yra, patiria e, tokį išnaudojimą. 80 procentai tokių vaikų patiria e, išnaudojimą iš savo artimos aplinkos, tai yra iš savo šeimos narių ar artimos aplinkos. Ir tai turi būti sustabdyta. Dėl šios priežasties noriu padėkoti parlamentui už tai, kad e, kartu e, sukvietė į šį labai svarbų posėdį pačius aukščiausius pareigūnus ir ekspertus. Ir aš e, tikiu, kad šitas posėdis padės mums stumtis į priekį. Turiu dešimt minučių ir norėčiau pristatyti pagrindinės, pagrindinius skirtumus tarp Europos tarybos konvencijos e, dėl vaikų seksualinio išnaudojimo ir ES direktyvos. E, Europos taryba e, neseniai vykdė kampaniją skirtą sustabdyti vaikų seksualinį išnaudojimą. Mano kolegė iš Europos tarybos atvyko kartu su manimi ir galės jums atsakyti į klausimus kylančius dėl Europos tarybos konvencijos. Uh, Ja šiandieną yra pasirašę 38 valstybės e, narės ir 8 valstybės e, laukia ratifikavimo, tai yra Albanija, Vokiet... E, Graikija, Serbija, Ispanija. San Marinas ir dar kelios valstybės ir tikimasi, kad dar bus norinčių ratifikuoti. Seksualinio smurto prieš vaikus problema yra globali, konvencija yra atvira visoms E, net ir nepriklausančioms Europos tarybai šalims. Ir e, tikrai labai daug šalių yra suinteresuotos e, pasirašyti šią šią konvenciją. Tos, kurios dalyvavo rengiant šią konvenciją, dabar ypatingai suinteresuotos jie, tai yra Junktinės valstijos, Kanada, Meksika Japo, ir Japonija. Konvencija yra dinamiška, nes ji yra nuolat atsinaujinanti, nepriklausomai nuo besikenčiančio nusikalstamumo modelio. Yra nutaik, nustatomos procedūros, kuriomis lengvinamas reikalavimų laikymosi mechanizmas. Tai nėra teisinis instrumentas, kurio, um, kuris yra daugiausia susijęs su materialinė teisę. Tai daugiau skirta tarptautiniam bendradarbiavimui ir pagalbai aukoms. Todėl ES turi rimtą gerą galimybę pateikti parodyti pavyzdį kitiems. Švietimas ir samoningumo e, didinimas yra invest... E, konvencijos pagrindinis elementas. Nuo 5 iki 10 straipsnio yra skirta būtent vaikams, žmonėms, kurie dirba su vaikais ir pilietiniai visuomeniai ir numatytos priemonės atskirti pažeidėjus, mechanizmai, kurie leidžia juos identifikuoti ir persekioti. Konvencija turi keturis pagrindinius tikslus - užkirsti kelią ir kovoti su vaikų seksualiniu išnaudojimu ir prievarta, už, apsaugoti jų teises. Vai, Ir skatinti tarptautinį bendradarbiavimą tyriant tokius nusikaltimus, taip pat nustatyti tam tikrus stebėsenos e, mechanizmus, norint užtikrinti e, nuseklę bendradarbiavimo tarp 47 Europos tarybos narių sistemą. Mm, ši konvencija teisinės savokas apibrėžia ne per siaurai. E, tai yra seksualinė veikla, seksualinis elgesys ar pornografiniai E, vaistai, kurie leidžia apibriežti, kurio, kurie leidžia valstybėms narėms e, pačioms apibriežti šios terminus pagal savo teisinės sistemas. Ir e, tam tikros savokos nėra apibriežtos dėl to, kad rengiant šitą teisės šitą konvenciją, buvo pastebėta, kad E, lytinės brandos amžius yra suprantamas skirtingai įvairiose valstybėse. Ir valstybės turi taikyti šitą konvenciją priklausomai nuo atskirų aplinkybių. Svarbu rasti bendrus atskaitos taškus tarp e, tary, Europos tarybos valstybių narių ir harmonizuoti tas nuostatas e, taip, kaip ES nėra labai e, realu. Tačiau ES čia turi gerą galimybę. Ir ten, kur taikoma, visos tos nuostatos turi būti proporcingos, efektyvios ir įtikinančios. Jos turi atitikti tarptautinius standartus. Europos taryba mano, žino, kad kai kurios valstybės narės išlaikyti, nori išlaikyti kontrolę teisėkuros e, procesuose. Uh, nes tarp valstybių narių egzistuoja skirtumai. Mes e, pripažįstame, kad ES direktyvos e, projektas neapribos konvencijos taikymos ryties ir todėl e, jos nuostatos bus efektyvios, proporcingos ir taip pat atgrasančios. Turime užtikrinti, kad e, čia taip pat dominuoja tos 3P principas - prevencija, persekiojimas ir apsauga. Ir apibrėžimai yra ypatingi ir taip pat yra pasiūlyta, ES yra pasiūlyta uh, užblokuoti atitinkamus tinklapius ir uh, ar bent jau juos, ar juos panaikinti, jeigu įmanoma. Tas pats yra numatyta uh, ir mūsų konvencijoje. Mes visi sutinkame, kad mūsų ir šios direktyvos ir konvencijos tikslas yra užkirsti kelią vaikų seksualiniam išnaudojimui. E, ir abiejose dokumentuose yra pabrėžiami ties, tie 3P elementai. Konvencijoje yra konkretus tikslas prevencija e, vaikų e, aukų apsaugo, apsauga, vaikų teisų apsauga ir persekiojimas. E, Direktyvos projekte yra siauriau apibriešti įvairūs terminai, skirtingos numatytos sankcijos ir taip pat aukų apsaugos priemonės. Vaikų pornografija kol kas ir direktyvoje ir konvencijoje yra sutariama dėl vaiko apibrėžimo iki 18 metų amžiaus. Ir tai turėtų būti visoje E, direktyvoje, tačiau direktyva eina dar toliau, apibrėždama vaikų pornografiją, toliau negu konvencija. Ir esmė yra seksualinio pobūdžio medžiaga. Tačiau nėra apibrėžtas e, piknaudžiaujantis elgesys. Konvencija tačiau leidžia valstybėms narėms pačioms apibriežti simuliuotus ar reali, realius neegzistuojančio vaiko įvaizdžius, tačiau pagal direktyvą tokio, tok, tokios galimybės valstybėms narėms nėra numatyta. Toliau dėl e, prieigos prie tam tikrų tinklapių e, blokavimo. Skirtumas tarp šių dviejų instrumentų yra numatytas 21 straipsnėje. Čia numatyta, kad valstybėms narėms e, reikia imtis tiesioginių veiksmų, norint blokuoti prieigą prie tinklapių pornografinio pobūdžio tinklapių. Ir direktyvoje yra nueita dar toliau, yra nurodytos gairės, e, kaip tai galima įgyvendinti, apie tai iš tikrųjų galima toliau pagalvoti interneto tinklapių blokavimas rengiant konvenciją nebuvo aptartas dėl to, kad nei viena iš šalių neiškėlė to klausimo tuo metu. Tačiau mes norėtume delegatams e, pagal, e, pasiūlyti pagalvoti apie teisinę ir demokratinį tokios praktikos poveikį. Šių priemonių įgyvendinimas turi gerbti pagrindinės teises, kurias numato Europos žmogaus teisų konvencija. Uh, ypatingai teisę į privatų šeimos gyvenimą ir saviraiško žodžio laisvę. Taip pat turime užtikrinti, kad būtų apsaugotos ir vaikų teisės. E, prieigos blokavimas reikalauja tarptautinio masto veiksmų. Internetiniai nusikaltimai e, turi būti reglamentuoti ir e, konvencijos numatytas komitetas uh, E, įgaliotas išanalizuoti techninius klausimus susijusius su prieigos blokavimu. Tam reikalingas tarptautinis bendradarbiavimas. Prieš šį posėdį manęs buvo paprašyta paminėti mūsų konvencijos nuostatą dėl jurisdikcijos. E, į savo nacionalinę teisę šalės turi įtraukti nuostatas, kuriomis numatoma, e, nu, numatomas persekiojimas, atsižvelgiant į teritoriškumo, principą. Jeigu yra padaromi e, nusikaltimai jų teritorijoje ar laivuose, ar orlaiviuose, kurie yra registruoti toje teritorijoje, e, tai e, yra taikomas tos valstybės narės. E, teisinis principas. Konvencija numato labai plačius kriterijus, kuriais reikalaujama, kad pažeidėjas ir auka įprastai gyventų konkrečios valstybės teritorijoje, nors tos nuostatos yra pasirenkamo pobūdžio tai yra drasus žingsnis. Norint palengvinti kovą su seksualiniu turizmu, konvencijoje yra pašalintos įprastinės kliūtis persekioti e, už tuos nusikaltimus, kurie padaryti užsienyje dėl to, kad tai yra išimtinė situacija, yra nuimtas dvigubo baudžiamumo principas. O kalbant apie vaikus aukas, svarbu pažymėti, kad direktyvos projekte kalbama apie struktūras palankės vaikui, kad būtų padėta vai, nukentėjusiems vaikams tada, kai jie buvo e, sek, lytiškai išnaudoti. Direktyvoje yra atsižvelgta į tai, kad reikia nepamiršti ir vaiko nuomonės. Ir dabar norėčiau pakviesti ponę Andželilį. Ne, ponė Andželilį prašė, kad Europos taryba pateiktų savo nuomonę dėl direktyvos projekto. Ir mes tikimės, kad mes galėsime jums pateikti savo nuomonę per ateinančias kelias savaitės. Dabar aš turėčiau pakalbėti apie ateinančią, artėjančią Europos tarybos kampaniją. Aš tikiuosi, kad ji paskatins jūs, e, jūs šitą direktyvą tobulinti ir e, lapkričio 29 E, Europos taryba pradės kampaniją, e, kuri skirta užkirsti kelią ir nutraukti e, vaikų seksualinį išnaudojimą. Tuo bus žmonės kviečiami imtis reikiamų veiksmų, kad būtų įdėktas reikiamas teisinis mechanizmas tam užkirsti kelią kad vaikai netaptų lytinio išnaudojimo aukomis. Visą tai, aišku, priklauso ir nuo tarpusavio pasitikėjimo. Ši kampanija paragins valstybės narės ir ES e, nuspręsti ratifikuoti, pasirašyti ir ratifikuoti konvenciją ir e, reikia užtikrinti, kad tai būtų padaryta greitai. Mes norėtume kad šita kampanija būtų perkelta ir į nacionalinius lygmenis. Ypatingai norime pakalbėti apie vaikų teises. E, Vaikų teisų pareigūnai buvo paraginti šias nacionalinės kampanijas, į šias nacionalinės kampanijas įtraukti vyriausybės organizacijos, pilietinę visuomenę ir e, e nevyriausybinės organizacijas. E, jos raginamos sukurti mechanizmus padėsiančius greičiau ratifikuoti konvencijas. Vaikai labai svarbi šios kampanijos dalis ir jų dalyvavimas joje yra esminis. Pagal ši, e, Europos tarybos konvenciją ir pagal e, šios konvencijos 12 straipsnį jie turi dalyvauti kampanijoje. Antras tikslas yra didinti e, visuomenės tėvų žinias apie šio smurto egzistavimą, sulaužyti tabu ir pralaužti tylą. Svarbu, kad nebū, neatsirastų naujų seksualinio išnaudojimo aukų vaikų. Ir mes manome, kad mes tą riziką turime išaiškinti ir savo vaikams, turime ne, išmokyti juos netilėti ir kalbėti. Tėvai turi aktyviai dalyvauti tokioje prevencijoje. Ir aš vertinu ankstesnį pasisakymą, kad mes turime pradėti kalbėti apie lytinį ugdymą. Dauguma tėvų nori išvengti kalbėti su savo vaikais apie litiškumą labai anksti, tačiau norėdami užtikrinti prevenciją turime padėti vaikams, išmokti, tėvams išmokti kalbėti su savo vaikais. Ir šiuo tikslu Europos taryba kuria tėvams priemonę, kuri yra skirta būtent vaikams, kad padėtų pralaužti tylą. Ir šita bendra e, samoningumo ūkdymo informacinė kampanija e, reikalaus, kad e, parlamento nariai vadovautų šioje kampanijoje, kad kreiptųsi į sprendimus priimančius asmenys, į tėvus ir į vaikus. Nenorime, kad ši kampanija liktų paslaptimi. Ačiū. Uh, Ačiū. Dabar suteiksiu žodį labai trumpam diskusinis, mes labai vėluojame. Pone Sipel, o po to ponė Boskurt. Pone Sipel, prašau. Ačiū. Aš noriu pasakyti, kad kuo daugiau klausausi ekspertų, kuo ilgiau jų klausausi, tuo daugiau man kyla klausimas, kokio tikslo siekiama šią direktyvą. Aš gerai išklausiau, ką sakė ponas Lorel. Ir man kyla bejonė, kur yra ta pridėtinė vertė. Eurojusto darbas yra jau vaisingas, tai ar direktyva dar kažką papildomai prideda? Ar neužtektų tiesiog išdėstyti tekstą, kuris tiesiog kažkokias spragas užpildytų vien dėl interneto? Prevencijos klausimas tiek šiandien, tiek vakar jis vis dar neaptartas, man kyla bejonių dėl statistikos ir dėl nusikalstamumo tendencijų, ir dėl nusikaltimų skaičiaus. E, dabar vėlgi sakoma, kad inter, vaizdų internete skaičius didėja, tai didžiulis skaičius, tačiau kuo galima vadovautis, kaip galima palyginti ir ar iš to galima daryti išvadą, kad nusikaltimų skaičius didėja, ar tai yra tik tai kopijuojami, perkopijuojami vaizdai dar sėki kopijuojami. Tai nėra aišku. Eurojustas ir Europolas, mano manimu, turėtų pasisakyti dėl šitų dalykų, dėl šito aspektų ir dėl to, kaip iš tiesų yra baudžiama, ką galima padaryti, kaip nubausti galima būtų juridinius asmenius. Tai yra labai opus klausimas, neišspręstas. Taip pat dar yra tas prevencijos ir seksualinio švietimo klausimas, samoningumo didinimo klausimas, visuomenės samoningumo didinimo klausimas, taip pat ir e, žiniasklaidos samoningumo didinimo aspektas. Na, yra asmenų, kurie, tarkime, veikia, kurie, atsiprašau, gyvendami na, stabilioj šeimininiai situacijai gali nukentėti nuo tokių situacijų, nuo, nuo, nuo išnaudojimo. Taigi kiekvieną situaciją reikia pamažu keisti. Reikia vaikus išmokyti sakyti ne, net jeigu jie yra iš skirtingų socialinių aplinkų. Tačiau e, tikrai matome, kad iš socialiai stabilių šeimų vaikai taip pat nukenčia. Taigi dabar kila klausimas, kokia yra pridėtinė vertė šitos direktyvos. Ar jie leidžia kažką daugiau padaryti, ar jie leidžia sumažinti tikrai prieš vaikus padarytų nusikaltimų skaičių. Pone Bosko. Ačiū. Aš noriu užduoti du klausimus. Visų pirma, jie yra skirti Eurojustui ir Europolui. Visų pirma, dėl tyrimų, ku, kuriais ieškoma vaikų. Aš labai gerai klausiausi, tai įdėmiai klausiausi to, ką pasakė Eurojustas apie tai, kaip identifikuojami vaikai nuotraukose. Ir dabar matau, kad skaičiai yra tikrai maži - 17 vaikų vienoje byloje. Ir akivaizdu, kad ne viskas klandžiai vyksta ir ką tada darom, reikia daryti. Aš manau, kad šita direktyva jos paskirtis turi būti padėti konkrečiai, padėti vaikams, vaikams nukentėjusiems nuo prievartos. Taigi, kaip visa tai dabar dera tarpusavyje. Ir po to, ponas Erdink, jums klausimas. Jūs sakėte, kad senaties terminas gali nutraukti paieškas, te, teisminį persikėjimą. Tai ar jūs kviečiate panaikinti senaties taikymą tokiuose bylose, aš ta, tam pritarčiau, ir dar Eurojustui yra institucijų, tarptautinių institucijų, tarkime, Romos katalikų bažnyčia. Jūs žinote, kokios bylos kyla Airijoje, Vokietijoje, Belgijoje susijusios su bažnyčia. Krūva e, atvejai buvo išaiškinta, daugybė vaikų nukentėjo nuo seksualinės prievartos, nuo seksualinio išnaudojimo bažnyčios būtent kontekste. Grįžkime prie Airijos padėties. Ten buvo sėkmingai užkirstas kelias kažkokiems e, nusikaltimams, tačiau kunigai buvo tiesiog iš Airijos nusiųsti į Vokietiją. Tai ar tai yra išsprendimas problemos? Ar Euro, Justas Europolas gali tuos tokius tarp valstybinius kelius atsekti? Aš manau, kad Eurojustas kaip tik yra ta instancija, kuri gali spręsti tokius dalykus. Ar tai yra įmanoma? O jeigu tai neįmanoma, pasakyti, kodėl? Pirmininkas, ačiū, ponė Boskort. Gal jūs galite atsakyti? Ponas Lorel. Aš pirmiausia pasistengsiu atsakyti į klausimą apie tai, kodėl šis dokumentas gali sukurti pridėtinės vertės oro e, justo požiūrių. Be abejo, ne visi šios direktyvos straipsniai yra aktualūs mūsų kontekste. Mes negalime patys imtis iniciatyvos Tai reiškia, kad kas nors į mus kreipsis, paprastai tai bus nacionaliniai prokurorai arba kelių valstybinarių prokuratūros bendrai gali į mus kreiptis. Ir tuomet mes galime pradėti dirbti valstybės narės institucijos prašymu. Tai reiškia, kad mes patys negalime vykdyti persekiojimo. Mes tiesiog galime padėti valstybėms narėms bendradarbiauti su tam tikromis institucijomis. Mums aktualiausias klausimas yra jurisdikcija. Todėl aš savo kalboje kalbėjau, kad mums labiausiai rūpi tai, kad e, kad e, pasiūlyme siūloma leisti valstybių narių prokurorams vykdyti persikiojimą tuose šalise, kur buvo įvykdytas nusikaltimas. Bet kuriuo atveju ši direktyva esmingai nepakeis mūsų darbo. Mes ir taip daug ką galime padaryti ir be šios direktyvos. Tačiau šis, e, ši direktyva bus labai naudinga prokurorams, kurie tyria šios nusikaltimus valstybės narėse. Buvo paklausta apie tai, kiek e, vaizdinių mes turime ir kiek aukų sugebėjome identifikuoti. Vienoje šalyje aptikome septynias aukas. Tačiau jų iš tikrųjų buvo daugiau. Ir ne visas aukas galima matyti vaizdinėje medžiagoje. Kaip jau šiandien buvo minėta, labai dažnai vaizdinė medžiaga yra paskelbiama internete ir ją gali būti naudojamasi ilgą laiką. Žinome, kad nulatos ši medžiaga yra atnaujinama, atsiranda vis naujų vaizdų Ir mes atlikome nemažai tokios vaizdinės medžiagos konfiskavimų. Ir būtent iš šios medžiagos išinome apie, apie tai, kad tikrų nusikaltimo aukų yra daugiau. Daugia šalių pagrindų veikiančios institucijos, arba kitaip tariant, bendradarbiavimas tarp valstybių narių institucijų. Na, ko gero, ši direktyva iš esmės nepakeis šio bendradarbiavimo, bent jau tai, kiek, tiek, kiek mes galime dalyvauti šiame bendradarbiavime. Kaip jau minėjau, ši direktyva pirmiausia bus naudinga tyrėjams valstybėse narėse. Pavyzdžiui, tais atvejais, jei e, prokurorams reikės gauti informacijos iš aukų Ir jei reminti šią informaciją galima būtų pradėti tyrimą vienoje šalyje, tuomet tas tyrimas galėtų būti praplėstas ir uh, uh, jo metu gali būti tyriami nusikaltimai kitose šalyse. Ir Eurojustas tokiais atvejais galėtų padėti nacionaliniams institucijoms bendradarbiauti. Aš norėčiau papildyti tai, apie ką kalbėjo kolega. Šimtai tūkstančių vaizdų e, kuriuose rodomi yra pornografiniai veiksmai prieš vaikus, yra internete. Ir šios e, vaizdus skleidžia ir tikri nusikalteliai, ir tiesiog tie žmonės, kuriems yra malonu juos stebėti. Kai kas e, tyčia, e, sąmoningai filmuoja tokius vai, pornografinius vaizdus vaizdus, kai kas tiesiog tai daro slaptai, stebėdami vaikus gatvėje ir juos filmuodami, o kai kas tik tai žiūri, ką rodo kiti. Mes iš esmės kalbame apie vaikų žaginimą. Ir internetas sudaro palankias sąlygas šiems nusikaltimams. Internetas padeda nusikaltėliams e, pasislėpti. Ir mane vis dar stebina tai, kad mes kiekvienais metais e, suimame nemažai žmonių, kurie naudojasi šiais pornografiniais tinklalapiais. Tarp jų yra nemažai mokytojų, kunigų ir kitų su vaikais e, susijusių asmenų. Be abejo, ši direktyva visko neįspręs, tačiau tai yra žingsnis e, teisinga linkme, kadangi ją siekiama yra suderinti ir palengventi bendrus tyrimus. Po šios direktyvos ir pasinaudojant mūsų patirtimi reikėtų žengti toliau. Bet, kaip minėjau, ši direktyva bus naudinga ir mums, ir valstybėms narėms. Dėkuoju. Thank you, madam. Um, one of the question was... Dėkuoju, pirmininkė. Vienas iš klausimų yra, buvo susijęs su tuo, kiek uh, ši direktyva padės mums sustiprinti jau turimus standartus. Gal šis klausimas nebuvo adresuotas man, bet aš pasistengsiu atsakydama papildyti tai, apie ką kalbėjo kiti prelegentai. Aš manau, kad ši direktyva pirmiausia pasinau, pasitarnaus tam, kad būtų sustiprintas bendradarbiavimas. Manau, kad Europos tarybos konvencija jau yra tinkamas bendradarbiavimo pagrindas, o jei dabar turėsime ir ES direktyvą, kuri bus tiesiogiai taikoma, bendradarbiauti bus dar lengviau. Tačiau aš norėčiau paraginti jūs siekti užtikrinti kad ši direktyva būtų dar griežtesnė ir platesnė nei Europos tarybos konvencija. Europos taryboje dirba 47 valstybės. 47 valstybės. Tai reiškia, kad mes galime bendradarbiauti tarptautinių lygmenių. Ir todėl svarbu, kad ES bendradarbiautų su kitomis institucijomis ir patvirtinama šį direktyvą nesutrukdytų valstybėms narėms ratifikuoti Europos tarybos konvencijos. Ir mes manome, kad ši direktyva tikrai yra teisingas žingsnis, nors be abejo reikės dar ir tolesnių priemonių, tolesnių žingsnių. Eh, ehm, Ačiū. Siūlyčiau iš karto perėti prie trečiosios e, mūsų darbo dalies ir kviečiu prelegentus ponę Banoti, ponę Byrne ir ponę Malą e, ateiti ir atsisėsti šalia manęs. Allora, iniciamo la terza. Pereikime prie trečiosios mūsų renginio dalies. E, ir ši dalis skirta tartutinėms perspektyvoms. Na ir poniai Malą suteiksiu žodį. Ji yra specialioji jungtinių tautų pranešėja šiuo vaikų prostitucijos, porno, vaikų pornografijos ir vaikų pardavinėjimo klausimu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad kreip, galiu kreiptis jūs per šitą renginį, per kurį aptariama Europos parlamento ir tarybos direktyva, kuria siekiama kovoti prieš vaikų išnaudojimą ir vaikų pornografiją. Be jokios abejonės, kad atsižvelgiant į mano pačios įgaliojimus, bet kokie pamastymai ar veiksmai susijęs su prevencija ir kova su šiais reiškiniais mane labai domina. Uh, 2009 m. rugsėjo mėnesį per 12 Europos žmogaus teisų e, tarybos sesiją aš pristačiau pranešimą apie pornografiją internete. E, vaikų pornografija. Ir 10 metų spalio mėnesį pateiksiu New Yorko generalinė asamblėjai pranešimą apie tai, kaip sekasi priimti ir įgyveninti protokolą dėl vaikų pardavinėjimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos. Uh, kur šitas pranešimas jau greitai susilauks dešimtojo gimtadienio. Taigi aš daugiausia, kad jūs mane pakvietėte čia pakalbėti. Leiskite visų pirma kai kuriuos faktus pavardinti apie tai, kokia dabartinė padėtis. Šie reiškiniai laikomi nusikaltimu. Viena baisiausių e, vaiko teisų pažydimo formų e, - vaiko fizinio ir e, psichinio vientisumo pažeidimas Ir dėl to buvo daug priemonių, buvo ir mechanizmų sukurta, pavyzdžiui, vaiko teisų konvencija, jos protokolas skirtas vaikų pardavimo e, prostitucijai ir pornografijos reikalams sveras ir, dėl, ir daug įvairių tarptautinių ir regionių priemonių, e, kurias yra pasirašusios daugelio, daugelio, daugelis valstybių, neužmirstant nesenios deklaracijos ir Rio kreipimosi. Šie įsipareigojimai tiek E, privačių iniciatyvų, tiek viešų iniciatyvų, tiek nevyriausybinio organizacijų, tiek įvairių agentūrų, tarptautinių, regioninių, nacionalinių lygių, siekiant e, kovoti su šio reiškiniu tikrai jau tampa vis gausnesnė, tačiau dar daug iššūkių kyla. Ypač kalbant apie tai, kad reikia pažinti realų šito reiškinio mastą ir realiai apginti vaikus, realiai nubausti E, nusikaltelius ir taip pat užsimti realią prevenciją. Vienas iš tokių iššūkių yra būtent susijęs su reiškinio pažymu, pažinimu ir jo mastu. Pagal įvairius gaunamus duomenius akivaizdu, kad į, tam tikros formos, tarkim, seksualinis turizmas, vaikų prostitucija, vaikų pornografija per internetą, telekomunikacijos ryšius, socialinius tinklalapius tikrai labai smarkiai auga ir daug vaikų, mergaičių berniukų vis dar nukenčia nuo seksualin, šitus seksualinės prievartos formų. Vaikų seksualiai išnaudojimų vaizdai vis labiau šokiruojantis, vis labiau e, na, smurtingi. Ir tie vaikai tose vaizduose vis jaunesni. Ir vaizdų, tas, tą skaičių, kurie cirkuliuoja, yra labai sunku įvertinti, nes pornogra vaikų pornografijos medžiaga e, dažnai platinami per socialinius tinklalapius, per peer-to-peer -peer įrenginius. Ir galima tik tai konstatuoti, kad kontaktų užmėsgymas su vaikais, tas vadinamasis grūmingas, vis yra dažnesnis. Tačiau vis dar sunku įvertinti šio reiškinio mastą, kadangi nepakanka pakankamų informacijos sistemų. Yra sunku nustatyti nukentėjusius vaikus. Yra tas transnacionalinis e, mastas šito reiškinio yra, dėl to yra sudėtinga jį vertinti, bet to labai nepakanka koordinacijos įvairių veiksmų, informacijos keitimosi. Taip pat e, labai mažai atvejų yra apie jos labai mažai pranešama tiek iš šeimų, tiek ir iš nukentėjusiųjų pusės. Be to, nėra sistemingai kreipiamasi į, į teisėtvarką tokiais atvejais. Be to, labai sudėtinga dažnai apskritai apginti savo teises, o teisinės procedūros yra brangios ir ilgai trunkančios. Kitas labai svarbus dalykas, ir kur, dėl kurio visi sutinka, tai yra tai, kad šitas reiškinys yra labai kompleksiškas E, dažnai tas kompleksiškumas susijęs su jo daugia lypiškumu, nes jį visų pirma lepia įvairiausiai faktoriai, kurie tarpusavį dažnai būna susiję ir to pačiu didesnis vaikų pažydžiamumas tik tai tampa. Neįsiu net į įvairias detalės, tačiau tų veiksnių yra daug. Tai yra skurdas, socialinis pažydžiamumas, diskriminacija, aplinkos blogėjimas, pandemijos, e, AIDS E, ginkluoti konfliktai, populiacijų iškelimai, e, prieimas prie e, telekomunikacinių priemonių ir taip pat vis labiau organizuotas nusikalstamumas ir vis didėjantis poreikis sekso pramonės. Ir tai dar palaiko dažnai tas tolerancijos aplinka, kuri lydi visus šitos reiškinius. Su tuo susiję tai, kad vis dar daug, didėja tiesiog tų visų kategorijų, vaikų kategorijų, kurie tampa pažeidžiami e, skaičius. Vaikai yra dirbantis vaikai, vaikai nukentė nuo priekybos, vaikai e, pris, a, neturinti šeimų ar gyvenantis pažeidžiamose šeimose, e, vaikai, kurių tėvai e, yra narkomanai ir panašiai. Kitas labai svarbus dalykas, kalbant apie vaikus, yra pasiekmes šių reiškinių vaikams. Ir tai žinome, kad pasiekmes yra fizinės, psichinės ir socialinės. Seks, seks lytinė, lytinių kelių plintančios lygos, ankstyvi neštumai. Yra didelių, didelis ryšys tarp ankstyvo lytinio išnaudojimo ir vėlesnės prostitucijos tarp moterų. Kitas labai svarbus dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tai, kaip vaizdai vaikų pornografinių pralatinami per internetą, telekomą ir jie e, tiesiog dar labiau apsanku, apsunkina padarinius šito išnaudojimo vaikų atžvilgių. Reikia žinoti, kad seksualiai išnaudojimo vaikų vaizdai platinami internete niekada neišnyks. Ir tai tikrai e, turi žlugdančias pasiekmes aukų atžvilgių. Vaikai gali nuo, nukentėti nuo pornografijos, bet taip pat jie dar tas e, jų išnaudojimas yra viešai parodomas. Ir tai yra dvigubas nukentėjimas. Ir internetas dažnai tampa pagrindinė vieta informacijos apie, apie seksą ir tai formuoja taip pat tų vaikų supratimą apie tai, kokie yra seksualiniai ryšiai įmanomi ir jie taip pat tampa patys asocialūs. Kokią atsaką duoda dabar valstybės narės, siekdami apginti šitos vaikus nuo to reiškinio, tarkime, ratifikavimas. Be jokios abejonės tikrai reguliariai auga e, įvairių tarptautinių sutarčių, regionų sutarčių ratifikavimo skaičius. Iki šios dienos 137 valstybės pasirašė protokolą dėl vaikų pardavinėjimo, pornografijos ir panašiai, bet 29 šalis dar nepasirašė, nepasirašė šio protokolo. Jeigu 22 valstybės narės yra, iš sąjungos yra ratifikavusios šitą protokolą, bet keturios valstybės dar tai yra tik pasirašusios, bet neratifikavusios. Tai Čekija, Suomija, Airija ir Malta. Kaip kolega anksčiau teisėtai kalbėjo, Europos e, tarybos konvencija įsigalėjusi 10 metų Liepos mėnesį kol kas tik tai penkių ES valstybių narių yra ratifikuota. Kokia dabar padėtis? Gražu yra ratifikuoti konvencijas, bet dar geriau yra e, harmonizuoti teisės aktus, juos suderinti su šitoms konvencijomis. Konstatuojame, kad įvairiausios teisėkuros reformos buvo pradėtos, tačiau, nepaisant visų šitų pastangų, vis dar yra daug valstybių, daug, kuriuose yra trūksta teisinių instrumentų. Aišku, teisės aktai egzistuoja, tačiau sunkiai E, kartais apibrėžiami ir identifikuojami šitie nusikaltimai arba ne visos išnaudojimo, vaikų išnaudojimo formos yra baudžiamos. Kai kuriuose valstybėse netgi vaikai yra baudžiami už tai, kad jie dalyvauja tose reiškiniuose. Ir nenumatomos, tarkime, nei integravimo, nei apsaugos priemonės nėra jokios ekstrateritorinės kompetencijos susijusios su vaikų išnaudojimu numatytos. Vėlgi, kalbant apie įstatymus, daug, daugumoje šalių nėra veiksmingos ir veiksmingai prieinamos teisingumo sistemos, leidžiančios informuoti apie įtarimus e, vaikų išnaudojimo atveju. Ir galiausiai dėl to, kad teisės e, sistemos skiriasi valstybėse narėse, e, dėl to, nusikaltėliams už tiesiog pakanka pakeisti šalį ir išvykti tą šalį, kur teisėkūra tiesiog palankiau elgesi jų atžvilgių. Taip pat skirtingai elgiamasi su vaikais. Įvairiausių strategijų tarnybų yra sus, sus, sukurta ir įsteigta, bet jos arba geografiškai ribotos, arba labai trumpai veikia. Daug įvairiausių informavimo kampanijų ir e, buvo suorganizuota, tačiau dėja dažnai tai tiesiog epizodiniai kažkokie reiškiniai, e, žinias skleidžiama nepritaikyta auditorijai, tikslinė auditorija ir panašiai. Buvo įdėkti kontrolės internet, kontrolė, interneto kontrolės priemonės, filtrai, siekiant taip pat priemonės siekianč, siekiančios užkirsti kelią sekso turizmui, tačiau vis tik tai tos priemonės taikomos tik tam tikrose valstybėse ir dažniausiai labiausiai pramoninių požiūrį įsivysiuose valstybėse. Dabar dėl vaikų apsaugos, tai yra pagrindinis esminis konvencijos principas. Nepaisant to, kad vaikai vis labiau matomi, labiau prižiūrimi, yra speciali taryba tam, tačiau vis tik tai progreso dar reikia, pažangos reikia. Reikia geriau rūpintis nukentėjusius vaikais, reikia sistemingiau įtraukti juos į, į visą teismo, e, visą tokių strategijų kūrimo procesą. Nes noriu priimti, kad kol kas vaikai yra laikomi auko, aukomis, tačiau jie taip pat yra veikėjai ir jie, yra, jie turi būti dalyviai sprendimo paieškos proceso. Dėl įmonių socialinės atsakomybės. Daug įvairiausių kampanijų, informavimo kampanijų buvo vykdyta. Valstybės yra prieimusios atitinkamos teisės aktus, dėl, pagal kuriuos tenka atsakomybė interneto tiekėjams, tarkime, Tačiau šios iniciatyvos būtų veiksmingesnės, jeigu būtų sistemingesnės, paskatintos ir labiau išplėstos visose įmonėse, kurios organizuoja keliones, transporto paslaugas, telekomunikacijas ir žiniasklaidos E, sektorių apima. Įvairiausių tarptautinių priemonių egzistuoja. Bendradarbiavo policijos institucijos, įvairiausių kampanijų pavyzdžiai buvo paminėta, yra Europolas, yra Eurojustas, yra kitos instancijos. Tačiau šie mechanizmai ir procesai palengvina galbūt koordinavimą regioninių, nacionalinių ir tartautinių lygių, bet juos reikėtų sustiprinti ir, ir generalizuoti, globalizuoti, nes šitas reiškinys nesustoja ties valstybių sienų riba. Ir ką dar kalbėti apie priežiūrą, monitoringą visų šitų priemonių. Šalis, kurios yra pasirašusios konvenciją vaikos, vaikų teisių, yra įsipareigojusios rūpintis vaikų teisų apsauga, tačiau vis tik tai dauguma šalių neturi prevencijų mechanizmų ir labai sunku įvertinti, kokia yra vaiko teisų padėtis. Taigi, konstatavau įvairias priemonės, dabar leiskite pakalbėti apie direktyvą. Taigi, bendrų požiūrių šitą direktyvą, kai ją perskaičiau, atsako į tai, ką aš čia paminėjau, nes jie yra siekima papildyti, harmonizuoti teisės aktus ir papildyti jas suderinti jas su tarptautinėmis konvencijomis ir taip pat su uh, vienodinti galbūt šiek tiek baudžiamasias valstybių narių teisės sistemas šioje srityje ir taip pat pateikė įvairių vaiko seksualinio išnaudojimo formų apibrėžimus. Lygiai taip pat tos, tas formos, kurios susijusios su internetu ir telekomunikacijos priemonėmis. Šią direktyvą siekiama palengventi tyrimus, ir baudžiamai persikiama tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Jas siekiama apsa labiau apsaugoti vaikas, teikti e, medicininę, teisinę ir psichologinę pagalbą. Ir taip pat nepamirštamos kompensacinės priemonės. Jie siekiama sustiprinti prevenciją pažeidimų susijusių su seksualinė prievarta prieš vaikus. Ir ta prevencija krie, ypač kreipiama į buvusius nusikaltelius siekiant išvengti recidyvų. Ir taip pat čia prevenciją siekiama pagerinti, o tai yra labai svarbu bendradarbiavimo šioje srityje, keičiantis informaciją, patirtimi, kadangi šis reiškinys, kaip sakiau, yra tarp valstybinis. Taigi galiu tik pasidžiaugti, kad šita direktyva yra siūloma, kad ji duoda tokią atsaką ir kad ji tikrai atsižvelgia į tą e, visą apimantį vaiko interesą, kad ji remiasi kitais visais P, aukų apsauga E, būsmėmis, nusikaltimų būsmėmis ir prevencija. Ir taip pat, kad yra kalbama apie transnacionalinį bendradarbiavimą. Tačiau yra kai kur dalykų, kurie yra svarbus. Ir vienas dalykas yra vaiko amžius. Kai skaitome direktyvą, matome ir taip pat atsižvelgiant į pastabas, kuris čia buvo pasakytas, tikrai yra siūlomas vaiko amžius. Ir pasiūlyme buvo kalb, kalbama apie jaunesnį nei 18 metų nepilnametį. Taigi leiskite pasakyti, kad labai svarbu nustatyti, kad joks vaikas, kuris yra jaunesnis nei 18 metų, nėra pajėgus duoti protingą sutikimą būti seksualiai išnaudojamas lygiai taip pat kalbant ir apie pornografinius vaizdus. Taigi negalima naudoti seksual... lytinės brandos amžius ver... E, to reiškinio savokos vertinant vaikio, vaiko brandumą direktyvos 8 straipsnis ir Lanzaroti 20 straipsnis galbūt būtų vertingas siekiant išaiškinti šitą, strai, šitą sektorių. Nes ten sakoma, kad kiekvienas, kiekviena šalis turi teisę iš dalies ar visiškai netaikyti pažeidimų E, nelaikyti pažydimų tų atvejų, kuomet lytinės brandos sulaukusių vaikų pornografijos gamybos ir laikyma yra susijusi su asmenimis, e, kurie šitą informaciją, šitą, šitos vaizdus laiko mm, na, patys nepilnamečiai savo asmeniam naudojimui. Kitas dalykas, kuris man regisi esas svarbus, yra sankcijos. Yra būtina realiai peržiūrėti, o tai yra pabrėžiama direktyvoje, šitas sankcijas, ir jas sustiprinti, kad jos būtų proporcingos, veiksmingos ir atgrasinančios. Leiskite man priminti, kad tai yra nusikaltimas ir sunkus vaiko teisų pažeidimas. Reikia nustatyti minimalius reikalavimus bausmėms, kurie, kurie padėtų galbūt atsakyti tas baudžiamasias, e, suvienodinti baudžiamasias normas valstybėse narėse ir tam reikia, kad tas tarp valstybinis principas būtų įtrauktas. Ir taip pat noriu pasakyti, kad būtina, jeigu turime jau įstatymą, tai turi būti ir numatytos visos įmanomos apskundimo priemonės ir e, teismo proceso pradėjimo priemonės, nes vaikai turi teisę į tai ir taip pat turi būti užtikrinta vaiko tapatybės apsauga, e, siekiant apginti vaiko interesus turi teis, vaikas turi teisę būti išklausytas, tai jo yra pirminė teisė ir jis turi būti išklausytas ir aplaustas jo suprantama kalba. Ir taip pat turi būti labai tinkamai aptartas e, žalos atlyginimo klausimas, nes, kaip sakiau, pasiekmes padariniai yra labai sunkus, netgi ilgalaikėje perspektyvoje. Kalbant apie internetinę e, pornografiją ir groomingą. Išardyti tokius internetinius tinklalapius yra labai svarbu. Reikia išplėsti e, policijos ir teismų institucijų taikoma infiltravimuose taktika. Ji yra sėkminga ir veiksminga ir matome, kad veikia. Taip, kalbant apie interneto tinklalapių blokavimą ir šitų vaizdų panaikinimą, ar tai pakankama? Ar yra proporcinga ar ne? Ar tai apskritai įmanoma? Leiskime man pasakyti, kad aš manau, kad Tai nusikaltimas, tai pažeidimas, kurį atlieka interneto tiekėjai, mobilių, m, mobilios telefonijos operatoriai. Ir tokie operatoriai, jeigu jie pastebi tokius atvejus, jie turi uždrausti tą informaciją, užblokuoti tokius tinklalapius ir apskūsti tokius veiksmus, kad būtų pradėta, e, na, pradėtas policijos tyrimas. Suprantama, kad už to slypi dideli pinigai. Tačiau siekiant garantuoti, garantuoti aukų teisę į jų asmeninį gyvenimą ir privatumą, interneto operatoriai turi užblokuoti tinklalapius, prieiga prie tinklalapių, kuriuose platinami uh, vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdai. Toliau monitoringo mechanizmai, jau kurie yra įdėkti, jie turi būti sustiprinti ir išplėsti viso, visose instancijose. Uh, Aišku, nepakanka tik tai blokuoti tinklalapį, turint galvoje tarptautinį reiškinio mastą, turint galvoje, kaip vystosi technologijos, kaip vystosi nusikalstamas, organizuotas nusikalstamumas. Tad ir aš manau, kad yra labai svarbu blokuoti tinklalapius, bet tuo pačiu metu aš noriu paaiškinti vieną dalyką. Nereikia dabar galvoti, kad visos informacinės technologijos yra blogis. Reikia tiesiog teikti saugias technologijas prieinamas, saugiai prieinamas vaikams. Ir ypač reikia protingai elgtis, mokyti, kaip naudotis tas naudoti tas komunikacijos technologijas ir jomis taip pat naudotis, kad informuotume vaikus, didintume jų atsakomybę, mokintume pranešti apie e, prievartos aktus per tas pačias technologijas. Ir ypač įtraukti vaikus į prevenciją į informavimą, į e, samoningumo didinimą, į perspėjimo sistemas, nes aš tikrai noriu pasakyti, kad jie daugiausiai išmano apie naujasias technologijas ir išmano tų technologijų kalbą geriau už mus. Dabar apie regioninį tarptautinį lygmenį ir bendradarbiavimą reikia tikrai sustiprinti nuostatas, kurios leidžia, leistų įkurti duomenų informacijos rinkimo sistemą, informacijos mainų sistemą tarptautinių lygių, nes tai geriausias būdas at, identifikuoti pažeidimus, e, nustatyti nukentėjusių vaikų tapatybės ir, aišku, problema nėra tik tai europinė, ji yra tarptautinė. Todėl reikia mokėti teikti pagalbą šalims nepriklausančios ES, ypač besivystančioms šalims, kad jos turėtų reikiamas kompetencijas šioje srityje. Ir galiausiai šitą direktyvą, jei ji bus įgyveninta, aš tikiuosi, kad taip ir bus, jos nuostatos dėl monitoringo, dėl stebėsinos kaip įgyvendinimą turi būti įgyvendinamos. Turi būti e, teikiami pranešimai apie jos įgyvendinimą, turi būti teikiama informacija e, ir apie tai, ką reikia pagerinti. Na ir išvados. Šios direktyvos tikslas yra jos geras dalykas, kad jinai yra aukščiau visų teisės aktų, nes jie yra siekiama įdėkti apsaugos sistemą, kuri remiasi pagrindiniais vaikų teisų apsaugos konvencijos principais ir jas siekiama sukurti apsaugos visą grandinę, kur vieni veikiai e, padeda kitiems veikėjams nacionalinių, regioninių ir tautinių lygių. Ir tai yra geras pagrindas mūsų visų bendram darbui, kurį bus galima tik tai gerinti ir gerinti. Ir leiskite, ponė pirmininkė, padėkoti dar kartą organizatoriams šito renginio. Ir aš aišku esu pasiryžusi atsakyti e, bet kada e, į jūsų klausimus. Tik tai ir ačiū uždėmesi. Grazie grazie, eh, grazie davvero per. Eh, Ačiū už šitą pasisakymą, tokį tikslų ir tokį išsamų. Tikiuosi, kad jūs pateiksite mums savo visą išsame, išsamų pranešimą. Jeigu galite mums perduoti savo pranešimą sekretariatui, tikrai mes džiaugsimės. Jau 18.10. Mums lieka dar du pasisakymai. Ir turime baigti 18.30. Todėl siūlyčiau iškart išklausyti ponios Byrne, kurie atstovauja UNICEF'o mm, Inocenti centrą. Uh, you, uh, Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Dėkoju už tai, kad UNICEF pakvietėte čia. Uh, į šį posėdį. UNICEF e, šiuos sprendimus vertina labai rimtai ir į šitą problemą žiūri iš mokslinių tyrimų politikos ir programos e, E, situacijos. Aš esu iš Florencijos, Italijos ir šiandieną kalbėsiu apie du būsimus tyrimus, kurie be tų, kurie jau egzistuoja, be tų įrodymų, kurie jau egzistuoja, e, dar daugiau parodė apie tai, e, kaip yra išnaudojami vaikai. Na ir pirmasis tyrimas yra susijęs su vaikų seksualiniu išnaudojimu per internetą ir kitas technologijas. Ir taip pat ir kitus E, kitus išnaudojimo būdus. E, taip pat ten kalbama apie viliojimą, gazdinimą ir kitas e, išnaudojimo formas. O kitas tyrimas susijęs su keliaujančiais, e, keliaujančiais seksualiniais nusikalteliais. E, E, e, lytinis nusikaltimas gali priklausyti nuo aplinkybių, pavyzdžiui, nuo socialinio-ekonominio konteksto, lyties, amžiaus, miesto ar kaimo vietovės, aplinkybių patirties, seksualumo ir emocinio pažydžiamumo laipsnio. Norint suprasti vaikų pažydžiamumo lygmenį, mes turime pripažinti, kad e, ne tik pedofilai ar keistėjai, keistuoliai, kurie užsima keistų seksualinių elgesių, piknaužiauja vaikais, bet taip pat tie, kurie pasinaudojami tomis aplikybėmis ir gyvena įprastą, įprastą socialinį gyvenimą. Ir dažnai vaikai tiesiog. E, e, Ir, ir pažeidėjai dažniausiai būna tie, kuriais vaikai gali pasitikėti. Tyrimai parodė, kad Junktinėse valstijose apie 90 procentų pažeidėjų e, vaikai pažįsta. Ir 68 vaikų procentai vaikų yra e, išnaudojami šeimos narių. Ir labai panaši statistika yra visame kitame pasaulyje. Ir tai e, išnaudojimų padaugėjo, kai plėtojosi informacinės technologijos, tarp jų ir internetas. Ir mes žinome, kad daugiau yra prieigos prie interneto ir iš vienos pusės taip iš tiesų ir vaikams padidino prieigą prie interneto, tačiau iš kitos pusės padidino ir seksualinio išnaudojimo ir piknaudžiavimo atvejų skaičių. Daugelis vaikų, to, daugelis žmonių gali įsitraukti į tokį išnaudojimą. Vaikų lėtinis išnaudojimas ir keliaujantis ir keliaujančių išnaudotojų tinklas prasiplėtė. Ir be to internetas išplėtė e, savoką e, tarp virtualaus ir, ir panaikino ribą tarp virtualaus ir fizinio pasaulio. Ir vaikai dažnai uh, susipažįsta su uh, vaikais per internetą, tačiau dažnai susitinka ir su suaugusiais. Ir yra kartų spraga, nes e, skirtingai yra suprantami, suprantamas, skirtingas yra kartų supratimas. Ir E, vaikams yra sunku atskirti, kur yra virtualus, kur yra tikras draugas, per in, e, internetinis draugas. Dažnai vaikai tiesiog e, ne visada būna seksualiai išnaudojami, jie saugiai naršo internete. Todėl mes turime sukurti tinkamas apsaugos strategijas. Nepriklausomai nuo to, kaip vaikai išnaudojami internetu ar kitomis technologijomis ar realiai, per prostituciją ar pornografiją, jie niekada negali sutikti su tuo, kad jie būtų išnaudojami. Ir visi vaikai turi teisę, kurie, vaikai, kurie tam paukomis turi teisę į apsaugą ir rehabilitaciją. Ir todėl reikalingos valstybinės apsaugos e, tarnybos. Todėl UNICEF ragina Tai, e, pritaikyti tinkamą požiūrį į seksu, seksualinį išnaudojimą, taip pat e, išplėsti vaikų apsaugos sistemą. Turime kalbėti apie šios, ša, apie šios problemos šaknis, ne tik apie tai, ką iš tikrųjų matome. Reikia tai daryti visais ligmenimis, tai yra reikia tinkamos teisinės bazės, kriminalizuotų veikų ir taip pat e, E, griežtesnių bausmių. E, yra prevencinės strategijos, buvo atlikta daug tyrimų, sukurta daug strategijų, tai įtraukė daug amžiaus grupių ir buvo atsižvelgta į daugelio vaikų aplinkybės ir jų pažeidžiamumą. Mes turime suprasti, koks yra poreikis. Reikia didesnį vaidmenį atlikti ir švietimo institucijoms, skatinant saugų elgesį. Taip pat reikia numatyti alternatyvą e, tiems vaikams, e, alternatyvę veiklą tiems vaikams, kurie buvo įtraukti į išnaudojimą. Reikia sukurti reikiamą programą, e, kuria būtų įgyvendinamos prevencinės strategijos. Svarbu pripažinti vaikų, pat, e, vaikystės patirties svarbą. Reikia išlaikyti pusiausvyrą tarp vaikų teisės į informaciją, į e, žinias, į jų didėjantį autonomiškumą ir e, tarp prevencijos. Todėl prevencijos strategijos daugiau turi būti skirtos e, bendra amžių tarpusavio pagalbai vystyti. Reikia dėti visas pastangas užkirsti kelią išnaudojimui ir piknaudžiavimui. Reikia surinkti jaunuolių ir vaikų įrodymus ir turime sustiprinti e, žmonių, vaikų e, įrodymų mechanizmus. Ir e, reikia atskirti viešą, konfidencialią, viešą ir konfidencialią informaciją. Iš vienos pusės yra ryšys tarp teisėsaugos institucijų ir iš kitos pusės tarp švietimo institucijų, kurios atlieka svarbu vaidmenį pranešant apie naujus piknaudžiavimo atvejus. Svarbu, kad valstybės narės dalintųsi geriausią patirtimi. Ir e, Taip pat vaikai yra išnaudojami per keliaujančius e, pažeidėjus. Vaiko, vaikų piknau, išnaudojimo vaizdai yra platinami įvairiose šalise, tarp jų ir trečiose. Turime nepamiršti trečiųjų šalių vaikų aukų. E, reikalingi E, ten nėra tinkamų įstatymų e, vaikams apsaugoti, todėl reikaling, dar viena priežastis, kodėl reikalingas stiprus tarptautinis bendradarbiavimas. Šios direktyvos pritaikytas požiūris į vaikų apsaugą yra labai geras, jis apima ir prevenciją, ir baudžiamą į persekiojimą. Uh, Mes pateiksime detalius, pateikėme detalius komentarus dėl šios direktyvos, mes juos palikome prie įėjimo. Trumpai norėčiau apžvelgti kelis iš šių komentarų, kurie labai svarbus UNICEF. Mes siūlome, kad terminai, kuriais apibūdinami įvairūs baudžiamieji nusikaltimai, atitiktų um, trečiojo pasaulio kongreso dėl vaikų išnaudojimo um, e, e, terminiją. E, mes siūlome, kad daugiausia būtų susikoncentruota į e, vaikų išnaudojimą, lytinį išnaudojimą e, per keliaujančių pažeidėjų veiką ir vaikų pornografiją bei prostituciją. Mes taip pat e, norėtume, kad būtų nurodyti e, keli kiti pagrindiniai vaikų teisų apsaugos konvencijos principai. Pavyzdžiui, nediskriminavimo principas, kur mes kalbame apie e, sutikimo amžių, tar, mergaičių ir berniukų sutikimo amžių. Mes kalbame apie privalomas ir neprivalomas nuostatas užblokuoti ir pašalinti vaikų išnaudojimo tinklapius internete. Šiandieną mes girdėjome, e, kad buvo diskutuojama apie sankcijų lygmenį. Ir kad e, tokie nusikaltimai būtų įvardėmi kaip e, sunkus nusikaltimai. Mes padarėme tyrimą dėl žmonių prekybos Europoje. Ir pamatėme, kad labai svarbu, jog būtų užtikrinta, kad atitinkamų įstatymų įgyventinimui valstybės narės skirtų reikiamus išteklius. Visos um, aukos, visi vaikai turi būti apsaugoti nuo baudžiamojo persekiojimo, kuris susijęs su vaikų išnaudojimu ar prostitucija, kad tie vaikai iš naujo netaptų aukomis. Galiausiai švenčiame dešimt metų jubiliejų, kai e, buvo um, sukurta e, vaikų teisų konvencija, apsaugos konvencija. Ir raginame, kad tos valstybės narės, kurios neratifikavusios šio papildomo protokolo, jį ratifikuotų. reikia užtikrinti priimant šią direktyvą, kad ji būtų paremta jau egzistuojančią geriausią Europos praktiką. Dėkuoju, toliau žodį suteikiu poniai Marijai Banoti, Kiria, kuri yra buvusi Europos parlamento narė, o dabar ji dirba tarptautinėme dingusių bežinios ir išnaudojimų vaikų centre. Dėkuoju, pirmininkė, kadangi esu dirbus parlamente. Puikiai žinau, kad labai dažnai laiko pritrūksta Taigi stengsiuosi kalbėti greitai. Aš šiandien e, kalbėsiu tarptautinį dingusių bežinios ir išnaudojimų vaikų centro vardu. Šis centras yra įsikūręs New York'e, Junktinėse Amerikos valstijose ir aš esu jo valdybos pirmininkė. 2002 metais mūsų valdyba suformulavo tai, ką mes vadiname Dublino reglamentu kuris buvo skirtas kovai su smurtu prieš vaikų bei vaikų išnaudojimu pasitelkiant internetą. Taigi tai yra Dublino planas. Mes džiaugiamės, kad e, direktyvos pasiūlyme atsižvelgiama į daugybę mūsų pateiktų rekomendacijų. Aš labai trumpai norėčiau pakomentuoti kelius, kelis, e, kelis iš šių aspektų. Mes visiškai pritarėme siūlomam vaiko apibrėžimui ir manome, kad ne vienas vaikas, nesulaukęs 18 metų, yra pajėgus uh, sutikti būti išnaudojamas seksualiai. Be to mes manome, kad uh, būtina tinkamai apibrėžti vaikų pornografijos savoką, įtraukiant uh, internetui būdingą terminologiją. Nusikaltimai susiję su vaikų pornografija turėtų būti traukti į e, nacionalinius baudžiamuosius kodeksus, įskaitant ir sąmoningą pornografijos turėjimą nepriklausomai nuo to, ar ketinama skleisti šią informaciją ar ne. Ir taip pat nustatant nuo, nuostatas reglamentuojančias šios pornografinės medžiagos siuntinėjimą internetu arba jos žiūrėjimą internete. Uh, Be to būtina numatyti sankcijas tiems žmonėms, kurie suteikia informaciją kitiems asmenims apie tai, kur galima būtų rasti pornografinę medžiagą. Be to vaikų viliojimas taip pat turėtų būti kriminalizuojamas. Dar vienas svarbus dalykas yra e, bausti e, tuos, kurie bando įvykdyti nu-, nusikalstamas veikas, net, net jeigu jie, jiems ir nepavyksta to padaryti, nes tai galėtų juos perspėti. Be to būtina numatyti bausmes sveikatos priežiūros socialiniams darbuotojams, mokytojams, teisėsaugos pareigūnams, fotografams, e, informacinių technologijų e, darbuotojams, e, kredito korteles išduodančioms organizacijoms. Bausmės recidyvo atvejais bei tiems, kas dalyvauja organizuotų grupuočių dar, e, veikloje, turėtų būti sugriežtintos. Interneto atsiradimas bei didesnės galimybės e, keliauti reiškia, kad senos taisyklės nebegalioja. Vaikai šiandien yra prekes. Ir vaikai gali būti išnaudojami seksualiai bet kur pasaulyje. Ir tai visiems kelia mums nerima. Vienas iš uh, dalykų, apie kurį šiandien nebuvo kalbėta, o kuris mūsų galva yra labai naujoviškas, ir kurį siūlo mūsų organizacija, yra tai, kad turi būti e, nustatytas ryšys tarp pornografijos finansavimo bei pornografijos kūrimo ir, ir platinimo. Man yra žinoma, kad daugybė iš mano buvusių kolegų kurie dalyvauja šiame renginyje, yra apsilankę mūsų būstinėje New York'e. Ir mes įsteigėme finansinę koaliciją prieš vaikų pornografiją. Tai yra visiškai naujas alijansas, kuris e, suvienyje privatų ir valstybinį sektorių. Ir e, jis apriepia beveik 90 procentų visų JAV uh, e, mokėjimų ir pinigų sektori, sektoriaus. Prie mūsų prisijungi 34 bendrovės ir jos įsipareigojo išaldyti sąskaitas tų asmenų ar organizacijų, kurios yra įtariamos e, platinant vaikų pornografiją. Būtent dėl šių veiksmų, anot Cyber Tiplan 50 procentų svetainių, kurios platina vaikų pornografiją, buvo uždarytos. Ir dabar šios organizacijos keliasi kitur. Panašiai bandome elgtis ir Europoje. Ir mūsų centras bendradarbiauja su įvairiomis ES organizacijomis. Mes stengiamės pasinaudoti finansinės koalicijos patirtimi. Be to, mūsų centras stengiasi propaguoti ir skleisti gerą finansinės koalicijos darbą visame pasaulyje per regioninius tinklus, kurie veikia Azijoje, Ramio vandenino teritorijoje bei Lotynų Amerikoje. Mes suprantame, kad Mes vien savo rankomis nesugebėsime įspręsti vaikų pornografijos e, problemos. Jei mes tik tai bandysime šalinti žalingą turinį internete, nesugebėsime šios problemos iš esmės įspręsti. Um, Aš norėčiau pabrėžti, Apie tai nėra kalbama mano kalboje, kuri buvo jums išdalinta kad aš kalbu tarptautinio uh, išnaudojimo vaikų centro vardu ir aš suprantu, kad JAV teisės aktai skiriasi nuo uh, Europoje galiojančių teisės aktų. Raiškos laisvė, kaip jums yra žinoma, yra labai svarbi vertybė JAV. Ir tai daug ką įtakoja. Mūsų centro tikslas yra uh, sustabdyti e, nuotraukų ir vaizdinės medžiagos platinimą, bendradarbiaujant su e, įvairiais e, sektoriais. Ir dabar mes puikiai plėtojame bendradarbiavimą su Microsoftu. Mes visi žinome, kad spręsti šią problemą nėra lengva. Internetas yra prieinamas visiems, technologijos nuolat tobulėja ir tai reiškia, kad nusikaltėliai nuolatos tobulina savo uh, darbo priemonės, kurios leidžia jiems e, kurti ir platinti bei prekiauti e, pornografinę medžiagą. 2002 metais e, Dublinė kalbėjome apie tai, kad didžioji dauguma žmonių, kurie bando spręsti vaikų išnaudojimo ir pornografijos problemą, tais laikais, tai yra 2003 metais, nelabai supratome iš tikrųjų, kokio masto yra ši, ši problema. Ir net tokių organizacijų kaip Eurojustas atstovai dar nežinojo, kaip galima būtų kovoti su šiuo renginiu. Taigi šiandien galime pasidžiaugti, kad mūsų požiūris yra kur kas realistiškesnis, kad mes kur kas geriau išmanome, koks tai yra reiškinys. Ir aš džiaugiuosi, kad mums buvo sutikta galimybė atvykti pas Jūs ir pasidalinti savo mintimis bei dalyvauti Jūsų surinktoje diskusijoje. Dėkuoju. E, e, Ačiū visiems. Jau 18.30. Rytoj atnaujinsime darbus 9 val. ryto. Rytas bus ilgas. Darbas bus įdomus, nes kalbėsime apie gerasias praktikas. Susitiksime su vyriausiamis asociacijomis. Ačiū visiems ir ačiū vertėjams.